Um, dear colleagues, um, we are. Kolegos, šiek tiek vėliname posėdžio pradžią, nes daugybė posėdžio dalyvių mm, dabar bando praeiti saugumo patikrinimą. Žinau, kad reikia pradėti, bet noriu Jūs informuoti, kad posėdžio dalyviai yra pakeliui. Netrukus pradėsime. Malonu pasveikinti jūs susirinkusius į šį bendrą klausimą e, Libe ir peticijų komitetu. Jam pirmininkaujame draugė su Cecilija Vikstrom. Ir ką tik kalbėjomės apie tai, kad parlamente įvyko nemažai svarbių renginių, vyko e, klausimas pilietybės ir breksto tema. Ir mes tikrai ne, daug nuveikėme šioje srityje, mūsų du komitetai dirbdami draugė pasiekėme ne, neblogų rezultatų. Ir šiandienos klausimas, abiejų komitetų rengiamas skirtas e, asmenėmis be pilietybės. Tai tikrai geras žingsnis priekin, šį klausimą reikės varstyti, iš naujo jį kelti, imtis veiksmų. Žinau, kad tas klausimas aktualus įvairiose valstybėse narėse. Mano paties šalyje žiniasklaida e, šią savaitę domėjosi e, asmenėmis be pilietybės, vaikais neturinčiais pilietybės ir niekur neregistruotais. Tai labai įdomus reiškinys. Šiandien ketvirtadienis klausė pirmininkas. Iš tikrųjų, mes esame lybė komitete, todėl norėjau pasitikrinti, kokia šiandien savaitės diena. Pone Metsola, jūs iš Libe ar iš, pet... A, jūs iš peticijų komiteto, tai kaip vicepirmininkė. Abu šie komitetai yra labai aktyvus Noriu pasisveikinti su komitetų nariais, kurie yra čia šiandien ketvirtadienį po pietų. EPP koordinatorė ponė. Tu ponė Ždanoka čia, kaip peticijų komiteto atstovė, bet daugiau išgirsime vėliau. Nebejoju, kad daugiau kolegų prisijungs prie mūsų, kai pradėsime savo darbą. Trumpai, padarysiu trumpą pristatymą. Tai aš perdodamas žodį poniai Vykstrom. Šį renginį transliuojame internetu. Taip pat e, ir posėdis įrašinėjamas. Turėkite omeny, kad žmonės klausysis šio renginio ir paskui klausysis šio renginio įrašų. Apie ką kalbėsime šiandien? E, Pilietybės, net, pilietybės klausimas, pilietybės neturėjimas yra nacionalinės kompetencijos dalis, kaip žinome, tačiau tai e, turi poveikio pilietybė, o pilietybė yra sprendžiama ir ES mastu ir tai kelia labai svarbių klausimų susijusių su pagrindinėmis teisėmis, e, ES kompetencija, m, mm, tok, tokiamis kaip migracija ir prie, e, prieglapstis. Prie, e, pilietybės neturėjimas yra. E, Libė, komiteto, Libė komitetui aktualus dėl įvairių aspektų. Visų pirma, dėl to, kas numatyta ES veikimo sutartyje ir laikantis sutarčių logikos, trečiųjų šalių asmenys pagal e, bendrą e, prieglapšio migracijos ir išorės sienų kontrolės politiką pilietybės neturintys asmenys yra trečių šalių asmenys, tačiau kai kurie pilietybės neturintys asmenys gyvena es teritorijoje ir, ir nėra nei migrantai, nėra migrantai, tai žmonės gimė šiuose šalise. Tai susiję ir būtent šiuo požiūriu tas klausimas susijęs su pilietybės ir tautybės įgyjimu ir todėl tai yra Libė komiteto kompetencijų sritis. E, Taigi, tai kelia kitų klausimų susijusių su pagrindinėmis teisėmis. Ir čia noriu paminėti keletą jungtinių tautų konvencijų. 54 metų konvencija dėl statuso, 61 metų konvencija dėl e, pilietybės neturinčių asmenų skaičiaus mažinimo. E, E, siekdamas pasidomėti šiuo klausimu, Libė komitetas 2015-aisiais e, užsakė studiją apie taikomą praktiką ir požiūrius valstybėse narise, e, siekdamas užkirsti kelią pilietybės neturinčių asmenų skaičiaus didėjimui. Norėčiau pažymėti, kad dabar gera proga apžvelgti e, sprendimus šioje srityje. Ir taip pat noriu pažymėti, kad taryba e, poziciją šiuo klausimu patvirtino 2015 pabaigoje. Klausimas susideda iš trijų dalių. Visų pirma, išklausysime pristatymo apie padėtį valstybėse narėse, kaip kovoti su pilietybės neturinčių asmenų atsiradimu. Ir taip pat kalbėsime apie vaikus neturinčius, vaikysė netu, vaikų neturinčių pilietybės. Tai labai sudėtingas klausimas. Toliau kalbėsime apie pilietybės neturinčių asmenų apsaugą, apie sudėtingus e, pilietybės neturinčių asmenų identifikavimo klausimus, taip pat apie jų ypatingus poreikius, apie tai, kodėl, kaip juos reikia apsaugoti nuo e, šališko su, e, savavališko suėmimo. Taip pat pasisakys įvairių e, organizacijų atstovų Europos migracijos tinklo, Europos komisijos UNICEF ir kitų. Pagrindinių teisų agentūros taip pat piliečių organizacijų atstovų taip pat bus renginyje. E, bet kadangi šį renginį rengime draugės su peticijų komitetu, e, dabar suteikiu žodį poniai Vykstrom, kuri yra ir parlamento pirmininkų suigos pirmininkė ir ji pirmininkaus pirmai mūsų klausimo daliai. Ačiū, mielas Klodai. Gerbiami ekspertai, ponios ir ponai, mėly kolegos. Man taip pat labai malonu pasveikinti jūs susirinkusius į šiuos viešosius klausimus, kurį, kuriuos rengėme draugės su Klodu draugų klodų ir taip pat e, juos įrengė du mūsų komitetai. Peticijų komitete sulaukėme keleto klausimų apie pilietybės neturinčius asmenys. Paskutinis e, e, prašymas, paskutinis klausimas, kurį patikė buvo Kris, patiktas Krisneš apie vaikus neturinčius pilietybės. Apie, apie tai vėliau kalbėsime pilietybės neturinčių asmenų klausimas išlieka viena politinių aktualijų. Tas reiškinys yra ir išlieka iššūkių žmogaus teisėms. Pagrindinių teisų deklaracijos 15 straipsnėje numatyta teisė į pilietybę visiems. Tai ne tik yra asmenų teisės į pilietybę pažeidimas. Pilietybės neturintys asmenys susiduria su įvairiausių rūšių rizika ir grėsme, kad bus pažeistos jų žmogaus teisės. Pilietybės neturintys vaikai e, užauga be teisių, be e, teisės išvietimą, į, be galimybės nuoti sveikatos apsaugą ir jie lieka be svajonių ir be vilčių. E, ateičiai. Tai tikrai labai liūdnas dalykas. Kai kurie pilietybės neturintys vaikai atvyksta į Europą kaip e, migrantai ir prieklapšio ieškotojai. Tačiau e, pilietybės neturinčių vaikų dauguma Europoje yra gimę Europos teritorijoje. Būtent todėl mūsų komitetas mano, kad valstybės narės turi nedėlsiant imtis veiksmų ir pasirūpinti, kad vaikams netektų aukti uh, Mm, be pilietybės ir be svajonių. Esu įsitikinusi, kad šiandienos klausimas mums sutiks galimybę pamastyti apie šį reiškinį bei pasiūlyti atsakymų, sprendimų, kaip ES ir mūsų institucija galėtų prisidėti veiksmingai sprendžiant šį klausimą ir išnaikinant šį reiškinį. Linkiu E, vaisingų diskusijų ir iš. Ir nebedėlsdama noriu pristatyti ponę Katiją Svaider. Ponė Svaider parengė mūsų užsakytą studiją e, Libe komitetui apie praktiką ir požiūrius ES taikomos kovoje su pilietybės neturėjimu. Ačiū už pristatymą. Šiandien pristatysime ataskaitą, kurią kartu su kolegomis parengėme Libė komiteto užsakymų. Deja, kiti du autoriai negalėjo atvykti, nes jie dalyvauja disertacijos gynime, kuris šiandien vyksta. E, tačiau aš tiesiog manau, kad mes visi trys neblogai padirbėjome. Ir šiandien norėčiau trumpai pristatyti Mano e, nuotolinio valdymo pultelis nelabai veikia, taigi aš e, e, tik tai vieną dalį šio tyrimo pristatysiu, kadangi jis yra pakankamai plačios apimties. Ir šiandien noriu pakalbėti apie tai, ką ES gali nuveikti su uh, asmenimis uh, be pilietybės dabar ir ateityje ir mm, kokiu teisiniu veiksmu galima imtis teisėkos veiksmų susijusius šią problemą ES būtų galima imtis ir kokios politinės diskusijos vyksta vis dar pultelis. Mūsų ataskaitas sudaro trys pagrindinės dalys. Pirmoje aptarimi e, tarptautiniai ir europiniai su asmenys be pilietybės susijęs standartai. Kitoje dalyje kalbame apie valstybės narės, kurios tų standartų laikosi ir e, kaip yra elgiamasi su. Mm, asmenimis, kurie įtariami teroristiniais nusikaltimais ar išjuotimo pilietybė ir e, yra parengtos lentelės, suvestinės ir galite pasitikrinti atitinkamą informaciją rasti. Taip pat e, kalbame apie normas, kurios yra pasitelkiamos siekiant tą statusą be pilietybės nutraukti, taip pat e, Trečio dalyje kalbama apie asmenų be pilietybės apsaugą. Mes e, tyrėme išsamiau padėtį Junktinėje karalystėje ir Niderlanduose. Ir ketvirta dalis, kurią šiandien išsamiau pristatysiu, tai yra pakalbėsiu apie tai, kokiu veiksmu ES gali imtis ateityje, kad spręstų asmenų be pilietybės problemų. Taigi, ką ES gali nuveikti, ko imtis ir nuo ko reikėtų pradėti, nes iš tiesų nedaug kas šiuo metu daroma. Šią problemą sprendžiant ES palyginti, pavyzdžiui, su prieglopšio suteikimo tvarka, niekas nėra pasirašęs jokių privalomų susitarimų. Tai yra tam tikra prasme problema, nes vidaus dokumentų šiuo klausimu uh, kuris būtų galima pasiremti, praktiškai nėra, tačiau kažkas turi atsitikti, įvykti, dėl to manau, kad reikia pradėti galvoti apie strategiją, apie politinės kryptis ir aš manau, kad dabartinis etapas yra labai svarbus, ypač formuluotis, kuriomis naudojamas siekiant apibriežti minkštosios teisės bendrasios kryptis, e, apsispręsti, e, ar kam jos yra skirtas, ar migracija žmogaus teisėms, ar mažumoms, siekiant pačią problemą apibrėžti. Taigi mes kalbame apie tas minkštosios teisės, švelniosios teisės priemonės, kuomet buvo tarybos visos patvirtintos 15 metais dėl asmenų be pilietybės ir tai, kad šiandien šią problemą svarstome ir galimus dokumentus, kuriuos būtų galima parengti ir patvirtinti. Taip pat yra susijęs su tinkamu vadovų tarybos nutarimu, kalbant apie būsimus švelniosios teisės e, aktus e, ir e, priemonės, tai reikėtų ne tik bendrais bruožais paminėti teisės aktuose pilietybės neturėjimą, tačiau taip pat ir steigti pasiūlymus, kaip šią problemą spręsti, pavyzdžiui, naturalizuojant asmenys be pilietybės Švelniosios teisės esmė sudaro 1954 metų konvenciją, kurią ratifikavo beveik visos jos valstybės narės. Ten yra straipsnis dėl naturalizavimo, jame sakoma, kad pasirašančios šalis turėtų dėti visas pastangas, kad naturalizuotų asmenys be pilietybės ir sumažintų E, procedūrų naštą ir sąnaudas. E, iš tiesų e, šiuose nuostatose nėra jokių terminų arba kitų esminio pobūdžio prievolių. Ten neprašyta, kad prašymas naturalizuoti negali būti atmestas, taip pat nėra jokių pasiūlymų, kaip e, palengvinti asmenų be pilietybės integravimą ar naturalizavimą ir ES, pavyzdžiui, galėtų paraginti valstybės narės laikytis šių nuostatų e, konkrečiais atvejais, e, kurti platformas, diskusijų forumus, kuriuose būtų galima uh, keistis patirtimi tarp valstybių narių dėl asmenų be pilietybės naturalizavimo, keistis statistinę informaciją apie tai, kiek e, paraiškų gaunama, kiek asmenų nacionalizuojama, kiek paraiškų atmetama, dėl kokių priežasčių, kokios yra bendros kliūtis gauti pilietybę valstybėse narėse, galbūt būtų galima išvelgti bendrų problemų ir bendromis pastangomis jas įspręsti ES lygių. Tai būtų tik vienas pavyzdys e, tų idėjų. Ar galėtumėte paleisti kitą skaidrę? Dabar trumpai papasakosiu apie teisinius veiksmus. ES viduje, čia būtų galima kalbėti apie teisingumo teismo precedentus ir e, aišku, teisingumo teismo sprendimai priklauso nuo bylų pobūdžio bet egzistuoja teorija, kad precedento teisė tam tikrą prasme atspindi e, situaciją bendrą Europos Sąjungoje, atspindi tai, kaip yra vertinama pilietybė, asmenys be pilietybės e, situacija atskirose valstybėse narse, tai būtų galima vadovantis precedento teisę prognozuoti ateitį teisingumo Teismas yra sukaupęs nemažai patirties priimant sprendimus susijusius su pilietybė ir pagal teismo nutarimus įgaliojimai priklauso pačioms valstybėms narėms dėl pilietybės suteikimo ar atimimo, tačiau sprendimai turi būti priimami tinkamai atsižvelgianti ES teisę ir ta nuostata yra kiekvienoje byloje, kiekviename nutarime vis konkrečiau suformuluojama Kalbant apie pilietybės neturėjimą, tai dažniausiai yra minimas atvejis dėl tam tikrų įstatymų valstybėse narėse, pagal kurios pilietybė yra nesuteikiama. Teisingumo teismas teigia, kad tokie įstatymai turi būti grindžiami tarptautinė teisė ir tam tikrą prasme ES teisė. Taigi, kalbant apie ES pilietybę, tai e, atimti ES pilietybės negalima, jeigu e, nesivadovaujama tarptautiniais standartais. O tai reiškia, kad e, pilietybės neturėjimas yra glaužiai susijęs su. su tarptautinės teisės standartais. Teismo sprendimuose taip pat kalbama apie pilietybės įgyjimą e, neturint pilietybės. Taigi logiškas žingsnis teisinių veiksmų raidoje turėtų būti byla, kurioje būtų aiškiai priimtas sprendimas dėl to, kaip reikia elgtis siekiant gauti ES pilietybę prieš tai jos neturint. Ir e, tokios bylos galėtų padėti užpildyti šią spragą. Pavyzdžiui, jeigu valstybės narės teritorijoje yra gimęs vaikas, kuris pagal įstatymą turėtų teisę į to šalies pilietybę, e, tai e, E, turėtų būti įstatymas, pagal kurį tam vaikui, nepaisant to, kad jo tėvai yra be pilietybės, vis tiek turėtų būti suteikiama pilietybė. Panašus įstatymas, pavyzdžiui, veikia Italijoje. Tačiau dėl administracinių priežasčių labai dažnai yra sunku įrodyti, kad visomis kitomis aplinkybėmis toks vaikas yra e, arba gali neturėti jokios pilietybės ir uh, E, tokiu būdu jam sudėtinga gauti valstybės narės pilietybę ir ES pilietybę. Taigi labai dažnai toks vaikas, kuris e, pagal e, įstatymus turėtų tapti ir būti ES piliečių, tačiau negali to įrodyti, negauna valstybės narės pilietybės. Taigi būtų labai įdomu tokios bylos nagrinėjimą pamatyti ir atitinkamą nutarimą išgirsti. Kitas atvejs, kuomet asmo dar neturi pilietybės, tačiau turi teisę ją įgauti ir šiuo metu jis yra be pilietybės, tačiau dėl netinkamo tartotinės teisės normų įgyvendinimo jam pilietybė nėra suteikiama. Taigi, kokiu mastu reikia išsiaiškinti, tas jo statusas be pilietybės turi atitikti tarptautinę teisę savo ataskaitoje mes taip pat pristatome savo viziją, pagal kurią mūsų nuomonė turėtų būti kūriama e, tokių e, ES teisingumo teismo nutarimų kryptis arba formuojama. Kita skaidrė. Aš norėjau pakalbėti apie galimus teisėkuros veiksmus ES susijusius su pilietybės neturėjimu. Žinoma, Pradžioje minėjome, kad šie klausimai yra sprendžiami valstybėse narėse, priklauso jų įgaliojimų sryčiai. Iš tiesų taip ir yra. Valstybės narės priima sprendimus susijusius su pilietybė, nepaisant to, sprendžiant pilietybės neturėjimo problemą per teisėkuros priemonės, nebūtina pasitelkti valstybių narių teisės aktus ir dažnai šis klausimas yra keliamas diskusijos. Pilietybės neturėjimas yra susijęs su pilietybė, tačiau ne visos problemos susijusios su, jo, su jos neturėjimu yra susijusios su valstybėmis narėmis. Taigi, ES teisės sistemoje neperžengiant įgaliojimų ribų, galima spręsti klausimus susijusius su pilietybės neturėjimu. Svarbu suvokti, kad e, ne kiekvienas asmo be pilietybės yra migrantas ir e, e, kai kurie iš jų yra gimę ES, ne visi yra atvykę, tai tiesa, tačiau pagal teisės aktus migrantas nebūtinai yra asmo, kuris yra atvykęs iš užsienio. Migrantas yra asmo, kuris neturi tos šalies pilietybės ir žmonės yra skirstami į piliečius ir migrantus. Ir e, būtent e, e, migracijos teisės aktai juosme ir yra tokia. Taigi asmenys be pilietybės ES laikomi teisiškai migrantais, nepaisant to, kad jie niekuomet nebuvo išvykę ar atvykę. Ir pagal 69 starties dėl ES veikimo straipsnį E, migrantai, tai yra asmenys be pilietybės teisiškai yra migrantai, o tai reiškia, kad e, e, asmenų be pilietybės problemų sprendimas priklauso migracijos politikos sryčiai, todėl teisiniai sprendimai skirti asmenų be pilietybės teisiniam statusui galėtų būti grindžiami atitinkamų statės straipsnių, kuriame kalbama apie su migrantai susijusius klausimus, tokiu tai būdu būtų galima tinkamai e, apibrėžti tų piliečių be pilietybės arba asmenų be pilietybės e, teisinį statusą ir taip pat e, būtų galima atitinkamai spręsti su pilietybės neturėjimu susijusius klausimus, priimant sprendimus dėl tų asmenų be pilietybės išsiuntimo iš šalies arba gražinimo į kilmės šalis. Taigi šiuo metu yra svarstamas įvairios idėjos dėl tų teisėkros aktų pasiūlymų, tačiau dabar į tai nesigilinsiu. Žinau, kiek man dar čia liko laiko. Tik trumpai apibendrindama noriu e, Jums priminti, kad šiuo metu ES tikrai gali imtis įvairiais lygmenimis įvairių veiksmų susijusių su pilietybės neturėjimu pavyzdžiui, parengdama e, pasitelkusi e, švelniosios teisės nuostatas įvairias strategijas, kaip spręsti pilietybės neturėjimo problemą ir nubrėždama atitinkamas politinės kryptis, kuriamis turėtų vadovautis ES institucijos, atitinkamos diskusijos jau prasidėjo virš valstybinių lygmenių sausio mėnesį ir taip pat pilietybės neturėjimo kontrolė turėtų būti užtikrinama ES lygmenių, kontroliuojant valstybės narės ir taip pat e, būtų galima ES lygmenių imtis teisėkuros veiksmų e, susijusius pilietybės neturėjimu ir e, asmenų be pilietybės migranto statusu. Komet rengiau šį pranešimą, manęs paprašė dar į dvi problemas atkreipti dėmesį, tai yra įtraukos faktorių. Pilietybės neturintiems asmenims mes įvairius e, klausimynus išsiuntinėjame atitinkamiems asmenims ir valstybėms narėms ir iš tiesų neaptikome jokio traukos faktorių susijusios su pilietybės neturėjimu. E, ir susijusios su e, pilietybės neturėjimo apibrėžimo procedūra. Apskritai tas traukos faktorius klausimas turbūt nėra labai svarbus asmenims be pilietybės, nes e, asmenys neturintys pilietybės, nepaisant to, kad jie oficialiai yra migrantai, dažnai gyvena sėsliai, vienoje toje pačioje vietoje, per daug nesikraustydami iš vienos vietos į kitą, taigi tas traukos faktorius diskusijose e, apie pilietybės neturėjimą didelės reikšmės neturi, nepaisant to, kad diskusijose taip pat ir dėl prieglapščio tas traukos faktorius yra labiau mitas nei tikrovė. Kalbant apie pilietybės neturėjimo apibrėžimą, nustatymo procedūras, tai manau, kad kolegos apie tai daugiau pakalbės ir e, aš e, šią temą dabar nesiplėsiu, nebent atsakydama į klausimus, kurių galėtumėte užduoti. Nu, kalbant apie kitus autorius e, šio tyrimo, tai iš tiesų nepaisant to, kad jis šiandien negali dalyvauti šiame posėdėje, vis tik norėčiau Jums padėkoti už puikiai atliktą darbą. Pirmkia, ačiū poniai Svaiger, buvo labai mal, įdomu Jūsų klausytis, galiu tik tai uh, pasveikinti, padėkoti Amsterdamo ir kitiems universitetams, kurie šiame tyrimė dalyvavo. Manau, kad dabar e, yra pats tinkamas laikas pristatyti Adolfas Samarybas, kuris e, pristatys taip pat labai gerą, vertingą tyrimą apie tai, kaip pilietybės neturėjimo problemos jūs sprendžiamas Europoje. Jūs nepristatinėsite šio tyrimo? Aha gerai, tai reiškia mane kažkas suklaidino, nepaisant to, džiaugiuosi, kad atvykote, sutikiu Jums žodį. Thank you, Mrs. Chairman. No, I'm here. Uh... Ačiū, pirmininkė. Aš atstovauju MN platformai dėl asmenų dėl, be pilietybės ir mes parengėme studiją dėl mm, asmenų be pilietybės situacijos ES. MN uh, e, interneto svetainėje yra irgi skelbiama. Tai iš esmės mes vadovavomės panašiais principais, praktiškai tokiais pačiais principais. Ir kaip uh, tik ką kalbėjusi, prelegentė sakė, aš irgi pristatysiu Europos migracijos tinklą. Europos migracijos tinklas buvo sukurtas 2003 metais Europos komisijos E, Europos vadovo tarybos vardu, tam, kad būtų galima paskatinti e, patikimą keitimąsi informaciją dėl e, migracijos ir prieglupščio klausimų situacijos Europos Sąjungoje. Ir 2008 metų 381 Europos vadovo tarybos sprendimas nustato mums teisinį pagrindą Dabar turime 29 nacionalinius kontaktinius punktus, 27 valstybės narėse, nes Danija yra tik stebėtoja. Ir dar turime Šveicariją, kuri iš dalies dalyvauja, ir Norvegiją, kuri yra tikroji narys. MN. Mm. Tikslas yra suteikti ES ir nacionalinėms institucijoms, agentūroms ir viešai, plačiai visuomeniai duomenys, kurie būtų objektyvūs, palyginami visais tais klausimais, kurie yra susijęs su migracija ir prieglopščiu. Taigi, kaip susiformuoja to bepilietiškumo situacija, kuomet asmo yra bepilietybės pilietybės? Okay. How we, uh, the, sorry about the, the clip. Atsiprašau uh, dėl technikos. Taigi, tarybos išvadose 2015 uh, gruodžio 3-4 dienomis uh, nustatyta, kad Europos migracijos tinklas EMN turi sukurti platformą, kuri leistų keistis, inf, keistis informaciją ir pažangėją praktiką tarp valstybių narių mm, ES, kad būtų galima sumažinti asmenų be pilietybės skaičių, pagerinti jų apsaugą ir sumažinti diskriminavimo riziką. E, šiuo atveju mm, faktiškai mes nusprendėme, e, čia Luksemburgui pirmininkaujant tai atsitiko, bet e, mums teko <laughs> garbė pradėti įgyvendinti e, šį sprendimą. Iš esmės aš atstovauju Luksemburgoje, kuris tuomet pirmininkavo. Ir 2016 gegužės 11 e, pradėjo veikti šį platformą. Štai kita skaidrė studija, kurią mes atlikome. E MN e, sukuria tokią priemonę, tai yra ad hoc tyrimai, apklausos, kuomet mes apklausėme valstybės narės, pateikėme jiems klausimus, į kuriuos turi būti atsakyta per maždaug keturias savaitės. Taigi mes pateikėme tokias apklausas valstybėms narėms, e, tris tokius kartus, norėdami išsiaiškinti, kokia yra situacija su asmenimis be pilietybės valstybės narėse Europos Sąjungoje. Mes gavome atsakymus iš 25 valstybių ir parengėme šį politikos apžvalgos dokumentą, kurį galite rasti ir MN um, interneto svetainėje. E, pirmasis projektas politikos apžvalgos to paketo buvo pristatytas e, Liuksemburgo nuolatinėje atstovybėje valstybėms narėms 2016 spalio 20 dieną. Dėl to, kad platforma buvo išplėtota nuo pat pradžių, mes apriepėme ne vien tik tai valstybės narės, bet taip pat ir tarptautinės organizacijas ir NVO. Tad galiausiai tas politikos apžalgos dokumentas buvo realiai bendras darbo bendradarbiavimo tarp Europos migracijos tinklo, Europos. Uh, asmenų be pilietybės ir jungtinių tautų vaikelio komisaro biuro mm, e, bendro darbo rezultatas. 24 valstybės narės yra prisijungusios prie 1954 metų konvencijos dėl asmenų be pilietybės statuso. Taip pat 19 valstybių narių yra prisijungusios prie 61 metų konvencijos dėl um, tokios situacijos, kuomet asmenys neturi pilietybės mažinimo. Uh, Kipras yra pateikęs prašymą prisijungti prie uh, 54 konvencijos. Uh, Luksemburgas yra ratifikavęs, bet dar nepateikęs dokumentų jungtinėms tautoms. Taigi, ką mes nustatėme? Kad tarp valstybių narių procedūrų vertinant m, mm, kuomet asmuo yra be pilietybės, kad būtų nustatytas tas statusas, yra labai skirtingos procedūros. Ir kaip jau kolegė minėjo, mm, yra keturi tipai valstybių narių. Prancūzija, Junktinė karalystė, pavyzdžiui, turi atitinkamas atskiras administracinės procedūras nustatyti, kuomet asmo yra be pilietybės. Toliau yra valstybės, kurios turi bendras administracinės procedūras, taiko mm, e, tokia arba tiesiog tokia asmenų be pilietybės nustatymo procedūra yra įtraukta į bendrasis administratūras. Toliau yra dar ad hoc administratinės procedūros, kurios taikomos kiekvieno atskiru atveju, kuomet susidurima su asmeniu be pilietybės. Arba ketvirtas tipas valstybių yra teisminės procedūros. Ir turiu paminėti, kad Italija turi tiek administracinės procedūras, tiek teisminės procedūras. Tiesiog yra skirtumas, ar asmo yra rezidentas ar nerezidentas, ar turi e, leidimą e, nuolat gyventi Italijoje ar ne. Belgija taip pat. Čia yra šioje kategorijoje. Toliau, kita skaidrė. Daugumoje valstybių narių, ir, ir tai yra didžiulė problema, su kuria mes sudarėme, nėra tiesioginio ryšio tarp um, statuso suteikimo, kad asmuo yra be pilietybės ir uh, konkretaus leidimo gyventi valstybės suteikimo. Pavyzdžiui, gali būti, kad asmo turi tokį statusą, kad jis yra be pilietybės. Bili, arba, pavyzdžiui, neturi tokio statuso, bet turi leidimą gyventi valstybėje, nes tai sukuria labai daug problemų, nes prieiga prie švietimo, prie darbo rinkos, prie sveikatos priežiūros paslaugų labai dažnai e, yra nulemiama būtent to, kokį leidimą gyventi valstybėje esi gavęs. Taigi gali kilti labai rimtų problemų asmenys be, be pilietybės, kurie galbūt turi tą statusą, kad jie yra be pilietybės, bet negali gauti leidimo gyventi toje valstybėje. Dauguma valstybių narių taip pat uh, suteikia lengvesnės sąlygas e, dėl pilietybės suteikimo valstybė e, vaikams, kurie yra gimę neturėtume pilietybės jų teritorijoje. Tačiau daugumoje valstybių narių išlieka vis dar didelių teisinių spragų. Tais atvejais, kuomet vaikai yra gimę be pilietybės jų teritorijoje, tačiau neturi vis tik tai galimybės įgyti tos valstybės pilietybės. Pavyzdžiui, sakykime, Luksemburgė motina pagimdžiusi vaiką neturi galimybės perduoti savo pilietybės vaiko ir vietos valdžia turi nuspręsti, kaip bus a, konkrečių atvejų ir tai yra rimta problema. Didžiulė problema taip pat yra dėl nelidimų nepilnamečių. Nėra konkrečių procedūrų, kurios būtų skirtos būtent nelidimiems nepilnamečiams nustatyti, kad jie tai yra asmenys be pilietybės. Reikia mm, vis tik tai turėti omenyje, kad tai yra itin pažeidžiama asmenų grupė ir su jais turi būti elgiamasi visiškai kitaip nei su kitais. Ir uh, Galbūt kitas prelegentas galės plačiau apie tai pakalbėti, bet problema, su kuria mes susidarėme, yra ta, kad dabar, kai yra migracijos krizė, mes matome, kad yra daug migrantų, vaikų gimusių kelionėje, kelyje į ES. Ir jie užregistruoti gal Turkijoje, Jordanijoje ar dar kažkur, ar Graikijoje. Ir tuomet arba iš viso kelionės metu nėra užregistruoti ir tuomet problema yra, kad atvyksta jie čia, o jie niekur neregistruoti. Ir neįmanoma gauti jokio dokumento ir štai kolegė kalbėjo, kad iš tikrųjų čia niekas nesikeičia, žmonės, vaikai tiesiog atvežami ir nėra ką daryti. I believe uh, this flow chart demonstrate, uh, this is courtesy of the UNHCR. Čia jungtinių tautų pabėgėlio komisaro biuro suteikta informacija, skairė, kurią parengėm pagal juos. Pirmininkas, bet dėje mes negalime įskaityti to, kas yra parašyta tiesiog štai ta skaidrė visiškai nesukurkim visiško chaoso, tiesiog neįmanoma įskaityti nieko. Aš tik norėjau pasakyti, kad e, Junktinių tautų pabėgėlio komisaro biuro dėka mes parengėme šį dokumentą ir bet kuris, bet kuris valstybės pareigūnas, kur to, tai dirbdamas toje valstybėje, kur nėra kažkokių tai specifinių administracinių procedūrų, nusityti, kuris asmo yra be pilietybės, gali pasinaudoti štai tokią skaidrę. Mes dirbome su Junktinių tautų pabėgėlių komisaro biuro e NS ir e NM kartu visi trys e, šiais metais, visos trys organizacijos šiais metais. Iš tikrųjų, pristatėme šį bendrą dokumentą netinkamų laikų, kadangi parlamentas buvo Strasbūrė, tad nedaug kas galėjo dalyvauti. Tačiau pagrindinės keturios išvados buvo tikrai įdomios Taigi, norint Išnaikyti tą reiškinį, kuomet asmenys yra be, be pilietybės, praktiškai dirbant visų pirma reikia žiūrėti į pažeidžiamus asmenys be pilietybės kiekvienoje valstybėje narė kaip į pažeidžiamą grupę. Ypatingai pažeidžiami yra vaikai. Ypač turint omenyje asmenys be pilietybės tą kontekstą bendrą kiek vaikų be to nuolat dinksta, nelydimų, nepilnamečių keliaujančių, kiek dinksta. Aš jau minėjau, mes padarėme išvadą kad nėra vienos bendros procedūros, kuri būtų taikoma vienodai visose valstybėse narėse dėl nustatymo statuso, kad asmo yra pilietybės, bet to nėra daromas skirtumas tarp um, asmens be statuso statuso nustatymo ir. Um, prieglopščio procedūros suteikimo. Mes norėtumėm, kad mm, nebūtų tokių atvejų, kuomet e, būtent ta e, procedūra, kuomet asmenys yra paskelbimi be pilietybės, būtų piknaudžiavama tais atvejais, kuomet prieglopščio prašymai atmetami. Tai mes siūlome tokį veiksmų planą koordinuoti darbą su nevyriausybinėmis organizacijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, Junktinių tautų pabėgėlių komisarų, UNICEF organizacijomis ir parengti bendrą apžvalgą, kas yra būtent ta pažeidžiama grupė asmenys be pilietybės valstybės narėse. Ir tai būtų pirmas žingsnis tam, kad būtų galima toliau aiškintis, kaip galėtumėm jų situaciją išspręsti, kad jie taptų kad būtų išspręsta ta situacija be pilietybės. Toliau reiktų parengti bendrą požiūrį, kurio laikytųsi visos valstybės narės, taikydamos vienodą procedūrą, nustatyti, ar asmuo yra be pilietybės nacionalių lygmenių. Platforma taip pat turėtų padėti keistis pažangiai praktiką ir skatinti parengti neprivalomas gairias. Taip pat reikia naudoti mūsų Europos migracijos tinklo parengtas priemonės, įvertinant šio, šią situaciją. Visą tai, ką e MN yra parengęs, yra uh, mūsų platformoje ir galima tomis priemonėmis pasinaudoti ir padėti asmenim išspręsti tą situaciją, kuomet jie yra be pilietybės. Nes reikia visų pirma pamatuoti, kiek tai kainuoja. Mes nustatėme, kad valstybėse narėse, pavyzdžiui, suteikiama pagal, teisinė pagalba, visos procedūros, kurios yra taikomos, pakankamai brangiai kainuoja. Kai kur Junktinė karalystėje, pavyzdžiui, um, tą teisinę pagalbą teikia NVO. Mes uh, stengiamės, aišku, mažinti tuos, tą, tą kainą, bet toliau norėčiau pasakyti, kaip žinote, Europos migracijos tinklas turi mm, dvi platformas. Tai yra, kad direkt dėl gražinimo ir, dėl, ir, ir kitą platformą dėl uh, asmenų be pilietybės. Mes taip pat galvojame apie dar vieną AMI platformą. Uh, kurie galėtų dirbti NVO, tarptautinės organizacijos, pilietinė visuomenė ir galėtumėm keistis visą įmanomą informaciją dėl asmenų be pilietybės. Tokiu būdu visi galės mums teikti informaciją ir gauti atgal iš mūsų uh, informaciją. Mes ir toliau teiksime techninę informaciją ES valstybėms narėms dėl asmenų be pilietybės situacijos. Mm, tinklas yra geras tuom, kad jeigu kažkam reikalinga pagalba, mes iš karto galime ją surasti, ar tai iš kitų valstybių narių ekspertų, ar iš dar kažkur tai. Mes ir toliau organizuosime techninio pobūdžio konferencijas, kad galėtumėm įvertinti pasiektą pažangą ir mm, geriau siekti užsibrieštų tikslų taip pat kiekvienais metais tenksimės surenkti konferenciją, kuri leistų pažvelgti į, į pasiektus rezultatus. Taip pat mes skatinsime mm, visuomenės informatumą valstybėse narėse dėl šios problemos. Sėva posėdėje dalyvaujame ir Estijai pirmininkai pirmininkaujant ir, ir, ir taip toliau. Mes, aišku, toliau dirbsime labai aktyviai. Ačiū. Pane Vikstrom turės išvykti, todėl aš perimsiu. Perim, turėjau išvykti, todėl aš perėmiau vadovavimo posėdžiui. Dabar e, komiteto nariai turės galimybę pasisakyti. Išklausėme tikrai įdomių pranešimų apie pilietybės neturinčius vaikus kalbėta Mes suskirstėme savo klausimą į kelias dalis, bet žinau, kad kai kurie nariai turės išvykti. E, žinau, kad kai kurie turite, iš jūsų turite bendrą pabudžio klausimų, kai kurie turite klausimų specialistams. Manau, kad galime dirbti lankščiai. Ir e, suteiksiu galimybę kolegoms pasisakyti. nesikuklinkite ir užduokite klausimus, jeigu žinote, kam norite tą klausimą skirti, taip ir nurodykite. Ir dabar žodis pirmiausia Katarinai Činyčiai. Ačiū pirmininkė. Ačiū už jūsų supratimą mūsų atžvilgių, nes kai kurie iš mūsų dėja turėsime greitai išeiti. Noriu padėkoti svečiams, kurie taip e, kruopšiai ir e, išsamei pristatė e, šiandienos temą. Pilietybės neturinčių asmenų klausimas nusipelno labai didelio mūsų dėmesio Ir noriu padėkoti už e, išsamų jų situacijos pristatymą. Teisiniai aspektai šios situacijos yra labai svarbus, tai sudėtinga situacija, nes dėl tos situacijos pobūdžio žmonės negali nulotis pamatinėmis teisėmis, teisėmis išvietimą ir į sveikatos apsaugą. Ir tai žinoma apsprendžia e, jų disk, diskriminuojant, diskriminavimo situaciją Žinoma, tai ypač aktualu, kalbant apie nepilnamečius. Kai kurios šalis išnagrinėjo šią padėtį ir ėmėsi politikos priemonių. Aš esu iš Italijos ir žinau, kad Italija, vietoj to, kad apibrieštų administracinės ir teisminės procedūras, kurių pagrindų būtų galima e, nustatyti pilietybės nebuvimą ir e, pilietybės e, suteikimo procedūrą bevelyje suteikti Italijos pilietybę vaikams gimusiems Italijos teritorijoje, jeigu tėvai neturėjo pilietybės. Čia remtas Junktinių tautų konvencija. Manau, kad šį klausimą reikia spręsti ES kontekste ir parengti vienodus standartus taikomus šalise. Deja, pilietybės neturinčių asmenų skaičius auga. Ne visi tie žmonės yra migrantai. Bet e, apie tai buvo kalbėta paskutinėme pasisakyme. Tarp migrantų, e, pavyzdžiui, yra daugybė vaikų, kurie atvyksta vieni, tai dažnai yra. E, maži vaikai ir net nežinome, kokioje šalyje jie gimė. Bet privalome jų klausimą spręsti mūsų teritorijoje, ES teritorijoje yra pažeidžiamų žmonių, ypač vaikų, kurie fiziškai čia yra, bet dėl savo teisinio statuso jie negali naudotis visomis teisėmis, kuriomis turėtų naudotis. Todėl, kaip ir buvo minėta, svarbu, kad pradėtume taikyti negriežtosios teisės priemonės ir valstybės turi būti pareigotos parengti įstatymus skirtus spręsti pilietybės neturinčių asmenų situaciją ir suteikti jiems pilietybę. Tai žinoma, būtų pirmasis žingsnis, pradžia. Kaip jau sakiau, tikėtina, kad e, tokių žmonių skaičius išauks. Ir galbūt vertėtų šią situaciją nuodugniau išnagrinėti ir išsamiau apsvarstyti šį klausimą e, ir galbūt apsvarstyti direktyvos prieimimą, kurioje būtų numatyti minimalų standartai, bet tai turėtų būti direktyva taikytina visose šalise. Kaip sakiau, Italijoje yra įstatymų šią temą, kitose šalise nebūtinai. Noriu paklausti, ar, papild... ar turite papildomų siūlymų minčių apie pilietybės neturinčių vaikų statusą. Tai yra ypač pažeidžiamų visuomenės narių grupė. Ir kaip, ar kokie įstatymai, kokios taisyklės čia praverstų uh, Kalbu apie asmenis, kurie yra labiau pažeidžiami, mažiau apsaugoti nei kiti. Turime pasiūlyti jiems bent minimales garantijas, pagrindinės teisės. Tai ypač aktualu vaikų, va, mm, va, mažų vaikų atveju. Ir, na, negriežtosios teisės priemonės yra gerai, bet reikėtų mąstyti apie konkretesnę nepilnamečių ir ypač vaikų apsaugą. Norėčiau apie tai išgirsti. Ačiū, Katerina. Aš pats norėčiau pridurti prie to, ką pasakė Katerina Činyčiai. Pone Somarybas, kalbėjote apie nevyriausybinio organizacijų vaidmenį, teisinės pagalbos teikimą įvairiose es šalise. Jūs minėjote Junktinę karalystę. Aš turėčiau prisipažinti, kad esu vienos iš nevyriausybinių organizacijų, vienas iš sponsorių organizacijos, kuri registruoja pilietybės neturinčius nepilnamečius, norinčius įgyti pilietybę. Kokios problemos iškyla gaunant teisinę pagalbą? Ne dėl to, kad tos pagalbos teikimas bendrai sumažėjo, bet kaip yra konkrečiais atvejais ir kokia yra palyginamoji situacija, kokia yra situacija skirtingose šalyse Taip pat noriu paklausti, ar pačioms nevyriausybinėms organizacijoms tenka finansuoti to, to, tokios pagalbos teikimą. Ir bendrai, kaip atrodo padėtis šalyse. Man atrodo, kad tai labai svarbus atgrasos veiksnys, e, ypač kalbant apie vaikus, nes jiems būtina turėti e, e, šalių pilietybę. Toliau ponas Mamykins. Ačiū, noriu padėkoti poniai Katijai Svyders už puikų apžvalgos e, pristatymą. Noriu užduoti klausimą apie Estijos ir Latvijos nepiliečius, kurie yra gimę tų valstybių teritorijos ir gyvena E, Jose jau ketvirtį amžiaus, pavyzdžiui, Latvija jau ketvirtį amžiaus jie negali dalyvauti vietos nacionalinėse Europos rinkimuose ir jie dabar sudaro 14 procentų mano šalies Latvijos gyventojų. Jų yra 252 e, tūkstančiai Latvijoje ir šitas 80 tūkstančių Estijoje. Įsivaizduokime, tai kad 30 procentų Rusijos, Turkijos ar Kinijos gyventojų susidurtų su panašia padėtimi negalėtų dalyvauti e, šalies gyvenime. Nebejoju, kad parlamentas, komisija ir išorės veiksmų tarnyba e, priimtų pareiškimus ir reikalautų situaciją gerinti. Noriu paklausti jūsų, kodėl jūsų nuomonė ES institucijos nekreipia dėmesio į Latvijos ir Estijos nepiliečių problemą? Dabar žodis poniai Ždanokai. Ačiū. Esu čia kaip peticijų komiteto narė, bet ankstesnėse dviejose kadencijose buvau Libe komiteto narė, Klodas puikiai mane pažįsta. Ir pilietybės neturinčių asmenų klausimą kėliau įvairiuose kontekstuose ir žinoma, kalbėdama apie savo šalį Latviją, Estiją, pratęsiu pono Mamikinso mintį. Bet turiu bendro pobūdžio klausimų. Noriu padėkoti už puikias apžvalgas e, parengtas Libė komiteto užsakymų, taip pat už nevalstybinio organizacijų tinklo atstovo e, pasisakymą. Poniai Svyders turiu klausimą apie apibriešti. Man rodos, kad problema iškyla ir dėl to, kad yra apibrėžimų netitiktis tarp ES ir jungtinių tautų naudojama apibrėžčių. Pagal jungtinių tautų apibrėžti visi asmenys, kurie nėra tos šalies piliečiai, yra nepiliečiai. Jie taip vadinami nepiliečiais. ES ES naudoja trečių šalių piliečių apibrėžti o trečiųjų šalių piliečiai pagal apibriešti. E, tai, tai yra sudėtingas apibrėžimas. Pilietybės neturintys asmenys taip pat priskirtini tai asmenų grupiai ir nepiliečiai taip pat yra yra apibrieštis tokių asmenų, direktyva, kurie apibrėžia tų asmenų teisės, jie, jie keliasi iš vienos šalies į kitą, bet be pilietybės problema išnyksta pritaikius šią apibrėžtį. Aš ilgą laiką apie tai pasisakau, bet niekas nesikeičia teisininkų ir įstatymų kuriejų požiūryje ES. Galbūt, na, man atrodo, su, savame suprantama taikyti jungtinių tautų apibriežti. Kitas dalykas, pačios e, bepilietybės apibriešties problema, tai yra Latvijos ir Estijos atvejais. Noriu žodžiu klausimą apie jūsų apžvalgos trečią taškas du straipsnį, kur kalbama apie Latvijos pilietybės neturinčius asmenys ir taip pat Estijos. Turiu tokį patį klausimą ir ponui Samaribas. Kiek pagal jūsų statistinius duomenis, jūs sakėte, kad 300, ES yra 300 tūkstančių be pilietybės neturinčių asmenų, ar uh, Ar, ar jūs suskai, įtraukėte ir Estijos ir Latvijos pilietybės neturinčius asmenys? Iš jų yra 300 tūkstančių. Tai labai keistoje situacijoje atsidūrinti asmenys. Nebejoju, kad žinote apie Latvijos konstitucinio teismo sprendimą, kuris yra pareiškęs, kad Latvijos nepiliečiai negali būti laikomi nei piliečiais, nei svetim šaliais ar pilietybės neturinčiais asmenimis, bet tai asmenys turintis ypatingą teisinį statusą. pabandžius įsigilinti konstitucinio teisė, teismo išaiškinimą, koks yra tas teisinis statusas, e, prieinu prie jūsų e, e, trečio punkto antroje dalyje pateiktos informacijos, kad tai būtų asmenys, kurie negali naudotis tam tikromis teisėmis. Pagal šią klasifikaciją iškyla klausimas, ar tokie antrarūšiai e, Latvijos piliečiai galėtų pretenduoti į Europos pilietybę. Tai labai įdomu. Įdomu tai, kad jūs ir labai pagristai tuos žmonės vadinate antrarūšiais Latvijos piliečiais. Jie turi pasus išduotus Latvijoje ir Estijoje. Ir apie juos, jie, jiems galioja vizų reglamentas, jie gali laisvai keliauti. Aš nesuprantu, kaip jūs galite. Kaip galima antrą rūšę pilietybę prilyginti Europos pilietybei. Aš, aš rengiau pranešimą šio klausimu penki, prieš penkis metus. Mes siūlėme sutei, pasiūlyti Europos pilietybės galimybę, bet mums nepavyko sulaukti palaikymo. Jūs taip pat patikite pakeitimą mano pranešimui. Būtų įdomu išgirsti jūsų komentarus dėl šio tikrai esminio klausimo, kuris nagrinėjamas jau gal yra dabar Džin Lambert. Aš atsiprašau, iš anksto, nes kaip ir kolegos turėsiu po šios posėdžio dalies išeiti. Turiu porą klausimų. Į vieną iš jų tikriausiai galėjo būti atsakyta prieš man atvykstantį posėdį. Ar Europos taryba veikia šioje srityje, jei taip, kokios bendrų veiksmų galimybės egzistuoja tarp Europos parlamento ir Europos tarybos? Antra, politinio nuseklumo stygiaus klausimas buvo iškeltas. Kai kurios valstybės nustato statusą, pavyzdžiui, nustato, kad asmo neturi pilietybės ir paskui sako, na, Gerai, jūs neturit pilietybės, bet nesima jokių kitų žingsnių, nesuteikia e, leidimo gyventi. Ar išsiaiškinote, dėl kokios konkrečios priežasties taip yra, taip nutinka? Ar e, tuo užsima kažkokios ministerijos, ar niekas nesuveda galų? Man atrodo, man tai atrodo neįtikėtina, kad yra, egzistuoja toks požiūris Na, bet kadangi užsiimu politiką, galbūt manęs tai neturėtų stebinti. Noriu pratesti ponios Kanyčių klausimą apie teisėkuros galimybės. Steikiama pakeitimus dėl prieglopščio, Europos prieglopščios sistemos procedūros. Dabar yra ankstyvieji jos svarstymo etapai. Ir darau prielaidą, kad jei iškils kažkokių tai niuansų dėl asmenų sugražinimo, e, pavyzdžiui, žinau, kad žmonės įstringa sulaikymo centruose, ar yra kitų teisėkuros priemonių statymų priemonių, kurių pagalba galėtume kažką daugiau išspręsti, pasiekti šiuo klausimu. Paskutinėme komisijos komunikate dėl vaikų ir migracijos galbūt kai kas yra kitoje sesijoje, apie tai kalbėsime. Bet kokiuose dar srityse galėtume imtis iniciatyvos teisėjų, kurios srityje pateikti rezoliuciją, nes tikrai būtų labai naudinga nuveikti kažką per teisėkuros priemonės. Sarai Pauš dabar. Ačiū, Klodai, atsiprašau, kad pavėlavau atvykti į šią posėdžio dalį. Tačiau aš, man labai rūpi ši tema, nes e, aš bandau spręsti Romų problemas Europos Sąjungoje ir žinau, kad Italijoje yra labai daug Romų be pilietybės ir tai yra karo Balkanuose padarinys. Ir jau daugelį metų, taip pat ir jų vaikai gimsta neturėdami pilietybės ir jos neįgauna, kol kas nematau jokios pažangos, bandant tą situaciją pakeisti, pagerinti lygiai taip pat kaip ir Kalbant apie situaciją susijusią su nacionaliniu Romų integracijos strategijų įgyvendinimu. Dar viena problema, kad ištisos kartos Romų be pilietybės gimsta valstybėse narėse ir negauna gimimo liūdėjimų, nes motinos jų neturi pilietybės ir atitinkamų dokumentų neturi. Taigi šios problemos yra bendras daugelį valstybių narių. Savo pranešime apie Romų integraciją ir antičigoniškas nuotaikas aš raginu komisiją stebėti padėti valstybėse narėse inicijuoti teiškai privalomus teisės aktus e, dėl asmenų identifikavimo, asmenų be pilietybės arba kuriems nėra priskirta kaip pilietybė suteikta identifikavimo ir apsaugos, nes šiuo metu jie negali laisvai judėti ES teritorijoje, negali lankyti mokyklos, neturi jokių teisių nuo pat savo gimimo dienos. Ir Aš taip pat skatinu komisiją parengti pasiūlymą dėl ES direktyvos, dėl, kaip čia pasakius, dėl e, pilietybės neturėjimo nustatymą. Apie tai kalbama šio pranešimo penktajame straipsnėje, nes mes privalome prisimti atsakomybę už asmenis, kurie turėjo perskelti iš savo šalių, pavyzdžiui, bėgdami nuo karo, dėl jų palikonių. Ir nemanau, kad e, šie žmonės sugali naudotis e, pagrindinėmis ES teisėmis e, ir, ir vertybėmis ir nuo 6 iki 800 tūkstančių, manoma, yra tokių asmenų, pusė iš jų gyvena Baltijos šalise. Manau, kad tokių yra e, iš tiesų daugiau iš tikrųjų. Ir aš dalyvau vienoje konferencijoje. Pilietybės neturėjimo tema Luksemburgė vyko ir Romai į tuos statistinius duomenys tuo metu paprasčiausiai buvo neįtraukti. Žinau, kad yra tokių valstybių narių, kuriuose gyvena, pavyzdžiui, šimtas tūkstančių asmenų be pilietybės ir jie visiškai nesuregistruoti. Nežinau, kiek tokių yra Italijoje, kitose šalise, tačiau tas skaičius tikrai yra didelis, didelis skaičius žmonių e, negalčiau naudotis e, jokiamis teisėmis ir kuriems negalioja tos vertybės, kurias mes giname. Aš net, ne, neturiu jokio tiesioginio klausimo, tačiau galbūt galėčiau paklausti, kaip galėjo atsitikti, kad komisija ir toliau šį klausimą palieka e, spręsti. Vien tik valstybėms narėms nesigyvena Europos Sąjunga, tačiau neturi jokių teisų būdingų arba priskirimų ES piliečiams, neturi teisų kurios e, yra priskirtos nacionalinių valstybių piliečiams, kaip mes galime gyventi tokią situaciją. Marija Kristin Veržė. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu atsiprašyti už tai, kad pavėlavau į posėdį, neišgirdau jūsų kalbų pradžios ketvirtadienio darbo tvarkė iš tiesų yra pakankamai įtempta. Pane pirmininkė, kartais privalu suderinti nesuderinamus dalykus, pavyzdžiui, įvairius sustikimus ir būtinybę išvyktis šiek tiek anksčiau. Jeigu teisingai supratau, 600 tūkstančių asmenų be pilietybės ES teritorijoje, tai yra skaičius, dėl kurio ginčiamasi, tačiau netgi jeigu remtumėmės šiais skaičiais, tai e, 600 tūkstančių asmenų be pilietybės ES palyginti su 10 e, milijonų asmenų be pilietybės visame pasaulyje, tai ES tikrai neturėtų mokyti likusio pasaulio, kaip spręsti pilietybės neturėjimo problemos. Mes turime maždaug 0,6 e, procentus bendros skaičius asmenų be pilietybės, tai atitiktų ES e, gyventojų skaičių bendrame pasaulio gyventojų kontekste. Taigi mes turime tikrai apie ką pamastyti. Pirmiausiai turėtume pamastyti apie tai, apie asmenis, kurie jau per daugelį kartų neturi pilietybės ir gyvena ES teritorijoje Nu, galbūt galėtumėte išsameu paaiškinti, ką apriepia tie 600 tūkstančių, kad būtų aiškiau ir poniai. Pone Ždanokas noriu paklausti, kad jie praktiškai nėra apie padėtį Latvijoje, tai jie nėra nei e, Latvijos piliečiai, nei asmenys be pilietybės. Ir e, jie yra jiems galioja praktiškai negalioja joks statusas, jie nėra nei ES piliečiai, nei, nei e, valstybės narės piliečiai. Taigi aš manau, kad šiandien po pietų reikėtų pagalvoti apie tai, kokiu veiksmu turėtume imtis, nes mes tvirtiname rezoliucijas dėl asmenų be pilietybės visame pasaulyje, tačiau nematome to, kas dedasi mūsų pačių kieme. Ir tai yra taip pat susiję e, su migracijos procesais, taigi manau, kad e, tai yra labai rimta problema ES vidaus ir ją reikia spręsti pirmiausia. Ačiū, Marija Kristin. Manau, kad e, Iš tiesų reikia rimtų, aiškių, konkrečių veiksmų, o ne tik e, paprastų diskusijų. Turėtume pristatyti aiškę Europos parlamento strategiją šią temą. Jau atsiliekame nuo mums skirto laiko. Galbūt galėčiau paprašyti dabar mūsų dviejų pranešėjų atsakyti į užduotus klausimus ir galbūt palikti šiek tiek erdvės dar tiems kolegoms, kurie kalbės vaikų tema. Galbūt e, reikėtų pirmiausia sureaguoti į ponios Ždanokos ir ponios Činyčiai užduotus klausimus, o po to jau diskutuosime vaikų be pilietybės tema. Ačiū užduotus klausimus, e, už užduotus klausimus. Aš manau, kad 600 tūkstančių. 000 dažniausiai minimi daugumoje ataskaitų, tačiau pritariu daugumai e, komiteto narių e, ir jų tvirtinimams apie tai, kad mes nežinome, kiek iš tiesų yra asmenų be pilietybės ES. Ir būtent e, to mūsų platforma ir siekia, nori sudaryti tam tikrus savadus, žemėlapius, ir apibriežti konkrečias problemas, su, su kuriamis susiduria valstybės narės arba su kuriamis susidurime valstybėse narėse ir pasitelkę nevyriausybės organizacijas, pasitelkę mūsų platformą, mes bandytume ir bandome susidaryti bendrąjį vaizdą ir valstybėms narėms pasakyti labai aiškiai, kokias problemas reikia spręsti. Grįžtant prie ponios Činyčio klausimo ir to, ką jį minėjo, manau, kad reikia pirmiausiai spręsti nepilnamečių atvykstančių į ES registravimo problemą. Aš manau, kad visiškai nelogiška yra matyti vaikus, galėti juos paliesti, tačiau teisiškai yra niekas ir negali lankyti mokyklos. Aš asmeniškai esu susidūręs policijos nuovadoje ir, ir e, jie negalėjo lankyti mokyklos, nes e, egzistuoja, yra įstatymai, pagal kuriuos vaikai nepilmečia privalo lankyti mokyklą. Taigi mes turime tiek į praktinius, tiek į realistinius aspektus Sižvelgti tą mums reikalingas tas bendrasis vaizdas. Taip pat e, kolegams iš Latvijos galiu pasakyti, kad e, mes e MN turime įsteigę darbo grupę Latvijai ir Estijai. Joje yra atstovaujama ir mes bandome suvokti, kaip šią problemą ir ieškoti jos sprendimo būdų. Ir aš tikrai dar du dalykus norėčiau paminėti savo kalboje, kalbant apie sąnaudas ir kaštus šios procedūros e, buvo jų kaina apskaičiuota vienos jungtinės karalystės nevyriausybinės organizacijos. Ir mes dar vieną tyrimą pradėsime, siekime seškinti, kiek tai kainuoja. Daugumoje valstybių narių, išskyrus Latviją ir Jungtinę karalystę, vaikai gauna teisinę pagalbą. Nemokamai Jungtinėje karalystėje tos procedūros pakankamai brangiai kainuoja, todėl turime supaprastinti teisinės pagalbos e, galimybės pasinaudoti teisinę pagalbą, ypač asmenims, kurie neturi jokio darbo, negali už tai susimokėti. Ties kalysės atstovė pagristai pabrėžė tą nelogiškumą, kuomet asmuo, asmens statusas yra be pilietybės, tačiau neturi jokios galimybės tą, tą pilietybę tos pilietybės prašyti. Pavyzdžiui, Luksemburgė buvo tokia byla, asmo Luksemburgė pilietybės neturėjo, turėjo statusą teisinį be pilietybės, tačiau migracijos įstatymė nebuvo jokios sąsajos pagal, arba jokios nuostos, pagal kurią e, tas asmo negalėtų gauti leidimo gyventi Luksemburgė. Taigi, o to tarpu e, kitose valstybėse narėse E, pilietybės neturėjimo apibrėžimo prielaida yra e, e, leidimas gyventi, pavyzdžiui, šalyje. Manau, kad reikia dirbti taip pat ir prieglopščio sulaikymo centruose ir registruoti pašnelydimus nepilnamečius. Taip pat reikia ieškoti sąveikos e, ir sąsajų teisinių tarp būtinybės asmenims neturintiems pilietybės turėti leidimą gyventi. E, nepažeidžiant arba nesigilinant į Piliečių teisės, kalbant apie teisinės pagalbos e, sąnaudas arba kaštus, tikrai nelogiška yra reikalauti iš vaikų arba iš, kurie teikia parašymus pilietybės suteikti, įrodymus kažkokius pateikti. Manau, kad Europos parlamentui turėtų būti suteiktos galimybės ir įgaliojimai tvirtinti teisės aktus atitinkamus ir manau, kad reikia sutelkti visas pastangas tam, kad būtų parengtos atitinkamos gairės arba e, sudarytos kitos būtinos e, sąlygos priimti atitinkamus sprendimus, kaip minėjau, tikrieji skaičiai tikrai yra didesni nei 600 tūkstančių ir mums reikalingas e, tas žemėlapis, ypač, e, kad galėtume skaičiuoti, kiek yra e, nelydimų nepilnamečių be pilietybės Europos Sąjungoje. Iš tiesų jūs daug ką dar galėtumėte pasakyti, tačiau dar ponė Svider norėtų papildyti. Aš neatsakinėsiu į klausimus apie vaikus, manau, kad kolegos tą padarys, tačiau atsakysiu į kelis klausimus dėl bendradarbiavimo su Europos taryba. Manau, kad buvo čia tikrai labai neblogas klausimas užduotas ir galiu pasakyti, kad labai vaisingai bendradarbiavame su Europos taryba, kuri jau daug ilgiau nei ES svarsta su pilietybės susijusius klausimus. Buvo patvirtinta, pasirašyta e, Europos konvencija dėl pilietybės, inicijuota Europos taryboje, iš tiesų daug ekspertų kompetentingų ten dirba Nežinau, e, koks yra politinis e, poveikis, tačiau kalbant apie ekspertinius gebėjimus ir dokumentus, tas bendrabiavimas tikrai vyksta sklandžiai, kalbant apie e, leidimo gyventi neišdavimą po to, kai asmeniu yra pripažįstamas pilietybės neturėjimo statusas tai e, dažniausiai valstybėse narėse pripažinus ir nustačius, kad asmo yra be pilietybės, e, yra steikiamas išduodamas leidimas gyventi e, valstybėse kuriuose dar tokios tvarkos nėra, Tiksliau, yra tokios valstybės, pavyzdžiui, Niderlandai, man atrodo, kurios dabar, kurias dabar yra svarstamas įstatymas, pagal kurį asmenys be pilietybės leidimas gyventi neturėtų būti išduodamas toks yra pasiūlymas, jeigu jis būtų patvirtintas, manau, kad tai būtų blogas precedens. Kalbant apie. E, teisėkuros procesus susijusius su apibrėžimu asmenų, kurie yra be pilietybės arba kas e, yra asmuo, kuris neturi pilietybės, pavyzdžiui, ES lygmenių, gražinami asmenys gali būti gražinami tik tai e, remiantis nuostata, kad egzistuoja pagristos priežastis tą asmenį gražinti į, į kilmės šalį. Čia e, dėl šitų teisės aktų dar reikėtų daug ką pasiaiškinti. Būtų galima ginčytis dėl tinkamo e, dabar galiančių teisės aktų veikimo ES, taigi ar reikalingas dar atskiras teisės aktas ES lygmenių dėl pilietybės neturėjimo apibrėžimo ir nustatymo, tai manau, kad ginčytinas klausimas, kalbant apie asmenų be pilietybės apibrėžimą, tai Latvijoje ir Estijoje vyksta diskusijos tarp vyriausybių šių šalių ir tarptautinių institucijų. Latvijos vyriausybė netraktuoja e, asmenų be pilietybės nei kaip savo piliečių, nei kaip asmenų be pilietybės ir ta koncepcija yra tokia dvilypė, nes e, pagal tartautinę teisę yra tik dvi grupės arba piliečiai arba pilietybės neturintis asmenys. Tuo tarpu Latvijoje ir Estijoje yra nepiliečiai, trečia grupė, kurie yra tokia tarpinė grandis. E, ir pagal tartautinę teisę yra labai sudėtinga juos priskirti kuriai nors grupiai. Ir, ir tuomet tarptautinė, pagal tarptautinę teisę jie yra be pilietybės, nes, nes nėra e, piliečiai. Tuo tarpu aš nežinau, e, kas būtų geriau tos grupės emancipacijai Latvijoje, koks, kokios statuso turėjimas, tačiau uh, kuomet e, nepiliečiai e, įsikūrė kokiose kitose valstybėse narėse, susilaukia vaikų, tai tokie vaikai gali būti registruojami Latvijoje kaip nepiliečiai, tačiau iš tiesų jie yra asmenys be pilietybės pagal tarptautinę teisę. Taigi tos valstybės, jeigu mes nesutinkame dėl to, kad toks vaikas yra be pilietybės, e, nepaisant to, kad Latvijos turi kitokį statusą, tai yra nepiliečių. Taigi aš nemanau, kad tas papildomos kategorijos apibrėžimas e, būtų kažkaip naudingas, nes dabar mes turime labai aiškę struktūrą arba piliečiai, arba be pilietybės. E, o tas trečia kategorija asmenų įneštų papildomo chaoso. Aš matau, kad e, jūs e, tikrai esate pakankamai rimta ekspertė šioje srityje disertacijų apsigynusi. Tai iš tiesų tai nėra gerai, kad reikia disertacijos gintis šiomis temomis. Suprantu, kad ketvirtadienį kolegos jau e, turi išvykti po pietų ypač Ir tiesą sakant, mes kvietėme atvykti į mūsų posėdį Europos tarybos atstovus, tačiau dar negalėjo atvykti. Dabar mes persime prie kitos mūsų posėdžio dalies ir prašau kalbėti ne ilgiau nei po 10 minučių ir po to galėsime apibendrinti, dėja šiandien ketvirtadienis žmonės privalės išvykti. Jeigu e, galėtumėte nekalbėti ilgiau nei po 6-7 minutės ir po to paprasčiausiai padiskutuoti, tai būtų geriau Veronika Naus, UNICEF vyriausia politinė patarėja. The... Atrodo, daug kas jau yra pasakyta, tai kai kuriuos klausimus galėčiau trumpai apžvelgti, kai kurias provokuoti provokuojančias mintis gal ir iš viso neminėti, kadangi ketvirtadienio popietė. Taigi labai trumpai, visų pirma, manau, reikia visų pirma padėkoti Jums už tai, kad rengėte posėdį šią temą. Tai iš tikrųjų tiek daug pastangų yra įdėta į šį klausimą iš visų, kas čia susirinkė ir parlamento pusės taip pat. Tai yra labai svarbu, kad yra surinktas toks mm, susitikimas šią labai svarbę temą. Tai rodo, kad mes jau žengėme gerų kelių. Bet aišku, posėdžiai yra geri tik tuo, kiek rezultatų duoda. Tai dabar e, skaidrės labai svarbu yra pažiūrėti tos šviesiai melsvos dalis pažymėtos mano skaidrėje, tai yra kiek vaikų na, yra ES be pilietybės ir aišku, tas klausimas visuomet buvo darbuotojai, tai nėra naujas klausimas, bet aš čia gal pasinaudosiu tą progą ir, ir, ir pasakysiu, kad tikrai taip reikėtų pasi, pasinaudoti tuo, kad yra tiek daug pabėgėlių, nepilnamečių atvykstančių Europos Sąjungą pasarusius porą metų, kad tą klausimą galėtumėm vėl ištraukti labiau dienos šviesą, aktualesnį padaryti, nes kas trečias prieglapščio prašytas yra Europos Sąjunga vaikas. Iš viso štai kokie yra skaičiai. 400 tūkstančių praeitais metais ir daugiau. Toliau apačioje yra žaliai ir oranžiniai paminėti tie, kurie yra yra be pilietybės arba nežinomas pilietybės. Toliau skaidrės 2,5 procento praeitų metų skaičius yra oficialus duomenys, ką rodo, kiek yra vaikų, tarptų, kurie prašo prieglapšio ES, kurie yra registruoti kaip nežinomas pilietybės arba be pilietybės. Štai 3,5 procentų, galbūt tai nedidelis kiekis, tačiau skaičiais tai yra 11 315 vaikų. 11 315 vaikų tai yra tiek vaikų e, per daug, kurie atvyksta į ES kaip uh, registruojami be pilietybės arba nežinoma pilietybė, neturėtų būti tokios skaičiaus iš vis. Ir um, iš tikrųjų, ką tai reiškia būti be pilietybės, su nežinoma pilietybė. Um, skirtingose valstybėse tas statusas skirtingas ir ekspertai jau pasako apie tai problema, kad mes neturime vienodą apibrėžimą ES, bet to ir visiškai neaišku, kas turi ką daryti, kuriame etape. Taigi, vaikas atvyksta kontekste, sakykime, nelydimas ar lydimas, nepilnametis, mm, kartais be dokumentų, kartais tiesiog tik e, vien marškinėliai e, ant kūno ir daugiau nieko neįmanoma identifikuoti visokios problemos, aišku, e, turime ir vaikų apsaugos e, kažkokius taškus ir, ir e, kas yra pasakyta ir vaikų apsaugos komunikatė, neaišku vis tik tai kas, ar Frontexas, ar ESA, ar, ar kiti pareigūnai, kurie dirba kažkokiuose taškuose, ką jie turi padaryti, identifikuojant tos vaikus, taip pat taikant tą pačią terminologiją, statistinės kategorijas ir taip toliau. Tokius dalykus galima ištaisyti. Tai, aišku, atitiktų ES institucijų man įgaliojimus, apibrėžiant Frontex, EASA um, įgaliojimus, dirbant kartu su valstybėmis narys ir Eurostatu, būtų galima suvienodinti kategorijas ir, tai, ir reikalavimus. Ir kiekvienas vaikas tuo metu būtų registruotas toje kategorijoje, kurioje turi būti registruotas. Taigi, Čia, aišku, ta mm, asmo be pilietybės, tas statusas yra ne vien tik tai migrantų ir pabėgėlių problema. Labai daug jau ir, ir, ir kalbėjusių čia sakė, kad yra tikrai labai daug vaikų, kurie galiausiai įstringa toje procedūroje ir net neaišku, ar, ar tai būtų Estija, ar, ar tai Latvija, ar tai gal mm, Romų vaikai kažkur tai e, Italijoje ar dar kitur, sakykime, kuomet, ar kaip Jean Lambert minėjo, yra labai daug judančių šeimų vaikai, ar, ar tiesiog problema yra dėl dokumentų, dėl to, kad kažkur, tai sakykime, iš Balkanų atvažiavo šeima, kažkur nukeliavo, kažkur perkeliavo ir paskui nebeįmanoma mhm, vaikų gražinti, bet nebeįmanoma ir jų statusą sutvarkyti, kad jis būtų teisėtas, tai tas praga auga ir auga. Štai pateikiu tris pavyzdžius, aš noriu pabrėžti, kas tie vaikai yra. Um, jeigu norėtumėm sutelti dėmesį, tai yra trys pagrindinės tokios grupės, kurios, mano manimu, reikalingas ypatingai skubus dėmesys. Visų pirma, mergaitė trejų metų kusiba Motina sirė, tėvas miręs, jį gimusi kelyje į ES tėvams, kurie neturėjo te, galimybės legalizuoti savo santokos išvykdami šalies ir dabar dėl to, kad pagal Sirijos įstatymus um, motinos negali perduoti savo pilietybės vaikams, Syba gyvena Vokietijoje ir neturi pilietybės. Nebe, jei nerasime praktinių sprendimų, jei neturės galimybės gauti pilietybės, jei bus aišku, jos teisės bus pažeidžiamos tikriausiai visą jos gyvenimą. Kitas pavyzdys, apačioje dešinėje paveiksliuko. Mm, Bram ir Ksandra, dvinukai, jie gimė Niderlanduose, motina buvo mm, tapusi priekybo žmonėmis vaikų auka iš Kinijos parduota į Niderlandus, taigi ji pati be pilietybės ir ji neturi galimybių e, savo vaikams suteikti pilietybės, kadangi yra spragos įstatymė, nebent ji pati įgytų pilietybę arba grįžtų į Kiniją, ko ji negali padaryti, tai jos vaikai bus registruojami kaip su nežinoma pilietybė. Taigi irgi įstrigė Ir kairioj pusėje apačioje paveiksliukas tai Romų integracijos ir įtraukties problemos, taip pat ir tą siejant su asmenų be pilietybės mm, statusas štai. Motina atvažiavus buvo į Graikiją, tačiau neturėjo Graikija, Graikija pati gyveno, pervažiavo į kitą šalį, vaikas gimė, neturėjo galimybės užregistruoti, neturėjo tiek pinigų, sugrįžo atgal į Graikiją ir štai vaikas be pilietybės. Taigi, e, čia aš manau, kad iš tikrųjų Europa ir parlamentas galėtų suvaidinti labai svarbu vaidmenį, akcentuodama mm, tą problemą, ne vien tik ES, bet ir ES uh, ribų. Ir matydami, kas vyksta pas mus, mes matome, kaip tai aktualu, nes milijonai vaikų gimsta, auga ir, ir niekada nebūna užregistruoti. Ir, ir, ir per migracijos prizmės, taigi mes pamatome, kokia tai yra milžiniška problema. Tai aišku, kad tai pirmai buvo vien tik vaikų problema, dabar jau teisės saugos yra problema. Štai, Mukasa, moteris iš Ugandos, kuri turėjo drąsos kreiptis į teismą po to, kai jos 13 metė dukra buvo išprievartauta, tačiau, aišku, teisingumo jokio negavo, negalėjo įrodyti savo mm, dukters amžiaus. Ir iš esmės visa byla buvo atmesta dėl to, kad vaikas tiesiog buvo neregistruotas. Tai štai, ta situacija, kuomet asmuo neturi pilietybės, yra labai reali problema, labai realiai pasireiškinti ir per visą gyvenimą vaikas patiria savo teisų pažeidimus ir, ir tai dėl to būtinai skubiai spręstinas atklausimas, ar mes galime padėti tašką toje situacijoje, taip, ar galima už, ta, tas spragas užkaišti, pavyzdžiui, kad nebūtų gimimo registravimo problemų, galima tai padaryti. Pažiūrėkime, Balkanų šalyse, pavyzdžiui, ES labai aktyviai dirba per plėtą plėtros procesus, Romų įtrauktis, įvairios kitokios investicijos. Mes matome kad Romų vaikų gimusių Bosnijoje palyginti su e, toje šalyje e, gimusių vaikų yra tik tai 2-3 procentai. E, keli tūkstančiai tik vaikų, ar galima išspręsti tą problemą? Aišku, galima išspręsti. Uh, Kosove keli tūkstančiai vaikų. Galima išspręsti tą problemą. Iš tikrųjų, nesudėtinga. Gali per kelias dienas už viską išspręsti. Ir tiesiog reikia pakankamo suinteresuotumo iš institucijų pusės. Ir manau, kad ES čia yra puikiai atsiveranti galimybė, vykdant plėtros procesus, kalbantis su vidaus reikalų ministerijomis kasdien. Kalbėkime ne vien tik tai, tai kas yra susijęs su teisėjas saugos problematika. M, ir, ir kitais dalykais, kai vyksta žmogaus teisų dialogai, asociacijų susitarimų e, susitikimai, e, visi migracijos klausimai, kai aptariami paketai visi, tai prisiminkime ir šį klausimą. Na ir pabaigai, aš nenoriu net čia daug ką kalbėti, nes jau viskas pasakyta, kaip ir um, visų pirma, aš norėčiau, kad DEFCO, HOME, IVC taip pat dalyvautų, prisidėtų prie statuso, kuomet asmo yra be pilietybės nustatymo procedūrų tvarkymo, nes tai aišku yra labai svarbu susijęs, tai yra su migracijos priežasčių sprendimu, su vaikų teisų gynimu. Ir pas, pabaigai, aš manau, kad iš tikrųjų labai daug yra čia taškų, per ką būtų galima dirbti, UNICEF, Junktinių tautų Pabėgėlių komisaro biuras daug kas yra padaryta, iš tikrųjų akcentuojant to klausimo aktualumo, kuomet asmo yra be pilietybės, mes ypač akcentuojame kai kuriuose valstybėse narėse, labai daug dirbame Norvegijoje, Niderlanduose, Albanijoje, Rumunijoje, Serbijoje, bus Jugoslavijos Respublikoje, Makedonijoje, Kosove, e, tai yra narysės siekiančiose valstybėse, kad iš tikrųjų labai daug pastangų yra dirbama ir, ir valstybės institucijų, ir NVO, ir kokie yra pagrindiniai tokie punktai, dėl ko dirbama, visų pirma, peržiūrima E, darbo atverkė bendra dėl Romų integracijos, e, bendras tas, e, bendros dėrybos, dėl bendro susitarimo ES gali čia pasakyti, kaip reikia valdyti migracijos srautus, toliau vaikų mm, apsauga migracijos kontekste, kur kalbama yra pasmės be pilietybės ir Kiekvienais metais jūs galite pareikalauti, kad komisija pateiktų uh, ataskaitą, kas yra padaryta. Ir aš manau, kad jeigu darysime visi spaudimą, kad statistika teisinga būtų, nes jeigu neturėsime teisingos statistikos, mes negalėsime pamatuoti pažangos, aš manau, mes daug ką pasieksime. Ačiū. Iš karto žodis pilietybės neturinčių asmenų instituto atstoviai. Noriu padėkoti už galimybę dalyvauti šiandienos renginyje. Mes nagrinėjame mm, be pilietybės problemas pasauliniu mastu ir apžvelgsiu mūsų pastarų dviejų metų darbą skirtą vaikams neturintiems pilietybės, taip pat kalbėsiu apie Europos Sąjungą. Noriu akcentuoti keletą dalykų, e, jie jau buvo aptarti, bet aš pakalbėsiu apie tai, kodėl ir kaip ir, ir klausimus, kuriuos reikia spręsti mm, bendrai kalbant apie tai, apie ką kalbame, tai bandame sumažinti pilietybės neturinčių vaikų skaičių. Ir kalbame apie pozityves priemonės, apie galimybę visiems vaikams suteikti galimybę naudotis pilietybės teikiamais privalumais. Pakalbėsiu apie požiūrių skirtumus iš šį klausimą. Buvo kalbėta apie tai, kaip svarbu vaikams turėti pilietybę. Tai teisų suteikimas, galimybė dalyvauti visuomenės gyvenime, turėti vaiko teisės. Tai taip pat ir yra socialinės tapatybės aspektas, nes be pilietybės sukuria nežinios ir e, nesaugumo situacija ir paskui tą situaciją labai sun, sunkiau gyvenime spręsti. Negalima vaikams sakyti, kad e, kai užauksi, e, pasaulis tau atrodys geresnis nes e, bet, be pilietybė, vaikai neturys pilietybės tampa e, pilietybės neturinčiai suaugusiais. Kokia yra problema ir padėtis Europoje? Pilietybės neturi vaikai, kurie visais e, aspektais turėtų būti europiečiai. Taip yra dėl to, kad stinga reikalingų saugiklių nacionaliniuose įstatymuose, kad e, būtų ištikrinta, jog visi gimę vaikai iš karto gautų pilietybę arba netrukus po to, kai gimsta. Daugelie valstybių narių galioja apsauginės nuostatos vaikams, kurių tėvai neturi pilietybės. Tai iš dalies sprendžia vaikų problemą, kurie negali perimti pilietybės. Na, reikia gilintis valstybių narių įstatymų niuansus ir nepamiršti, kad kai kuriais atvejais vaikai nepaveldi savo vaikų tautybės pilietybės. Tiesiog yra prastai parengti įstatymai. Yra šalių, kuriuose apsaugos, vaikų apsaugos sistema yra gera, bet jos taikymas yra papras, prastas. Daugelis vaikų gimstančių Europoje įgyja pilietybę labai paprastai, perima tėvų pilietybę, viskas yra paprasta, tačiau pilietybės neturinčių vaikų atveju reikia kitokių priemonių. Atsakingos institucijos turi išmanyti įstatymus ir įsivokti, kokie techniniai saugikliai egzistuoja ir kokį įstatymą, kada reikia taikyti, kada reikia informuoti tėvus apie taikomas procedūras. Visą tai reikalauja pozityvios energijos, kad tam, kad egzistuojančios saugiklių sistemos būtų pritaikytos. E, girdėjome apie ir tokius atvejus, kuomet vaikai turi pilietybę, yra įgyję pilietybę Europoje, bet negali to įrodyti. Vien dėl to, kad nėra galimybės e, ga, registruoti vaiko gimimą ir gauti e, gimimo pažymos. Reikėtų apibendrinti visą tai ir remiuosi čia ir tuo, ką sakė ponė Svaiders. Yra vaikų gimusių Europoje, kurie turėtų turėti pilietybę dėl valstybių tarptautinių įsipareigojimų, pavyzdžiui, dėl to, kad e, tokia teisė egzistuoja e, tėvams, bet netgi pagal, jeigu net pagal šalies įstatymus vaikai turi teisę į pilietybę, nežiūrinti tai, jie, net, jie gyvena kaip pilietybės neturintis žmonės. Bet tuo reikia pasirūpinti. Toliau, kaip, kokios, kokios procedūros taikomos. Mes žinome, kaip veikia valstybių narių įstatymai, kokie yra valstybių tarptautiniai įsipareigojimai. Ir net jeigu neturime visapusiškų statistinių duomenų, žinome, koks kelias priekin turėtų būti pasirinktas, kovojant su vaikų bepilietybė. pilietybė vienas, viena iš priemonių 51 metų konvencija dėl asmenų neturinčių pilietybės, gerai, kad ji yra plačiai pristatoma. Devynios valstybės dar nėra tos konvencijos šalis, tikimės, kad tas spraga bus užpildyta. Penkios iš tų valstybių, bet kokiu atveju savo nacionaliniuose įstatymuose yra numatę e, apsaugos nuostatas vaikams kurie gimsta pilietybės neturintiems tėvams. Todėl reikia tiesiog imtis reikalingų priemonių. Tačiau svarbiau yra tai, kad visos ES valstybės turi prisėmę tarptautinį įsipareigojimą užtikrinti vaikams pilietybę, pasitelkus žmogaus teisų priemonės, taip pat ir vaiko teisų konvenciją. Taigi, netižvelgiant į tai, ar e, šalis yra ratifikavusi konvenciją dėl be, pilietybės neturinčių asmenų, ji privalo užtikrinti vaiko teisę į pilietybę, e, remdamasi e, vaiko teisų konvencijos pagrindinėmis nuostatomis, tai yra nediskriminavimo ir sėkimu užtikrinti geriausius vaiko interesus. Uh, komitetas, kuris prižiūri vaiko teisų konvencijos įgyvendinimą, vaidina vis aktyvesnį vaidmenį, vykdydamas stebėseną ir teikdamas rekomendacijas dėl e, šios tarptautinės teisės normos įgyvendinimo. 16 iš 28 ES valstybių narių jau yra sulaukę rekomendacijų iš to komiteto. Konkrečiai dėl šio klausimo vienu ar kitu e, momentu. E, šalis yra, kai kurios šalis yra sulaukę gana griežtų rekomendacijų kaip, dėl to, kaip elgtis su vaikais gimusiais tėvams neturintiems pilietybės. Tai yra Čekija, Estija, Italija ir kitos. Turime nepamiršti e, taikomų saistančių žmogaus teisų suties įsipareigojimų ir pasitelkti kitus šaltinius. Dar vienas svarbus dalykas tai tvarios plėtros tikslai, kurie siekia užtikrinti ir teisinę tapatybę bei e, visų vaikų gimimo registravimą. Tai galioja visame pasaulyje, taip pat galioja ir es valstybėms narėms. Bei e, šiandien buvo pristatytos studijos, kurių pagrindų galima e, telkti, kaupti pažangiosios praktikos metodus, o jungtinės tautos yra gyventinė nemažai kampanijų, kad būtų geriau suvokta, kaip užkirsti kelią pilietybės neturinčių vaikų atsiradimui. Jau daug buvo sakyta apie tai, kad egzistuoja rizika, jog vis daugiau vaikų susiduria su bepilietybės situacija ES viduje. Ypač taip yra dėl dabartinės migracijos situacijos. Taip pat nemažai vis daugiau susilau, dėmesio susilaukia šis klausimas. Ir ES turėtų dalyvauti tarptautinėse kampanijose, pavyzdžiui, nevyriausybinių organizacijų organizuojamose kampanijose, to, kitose kampanijose skirtose pilietybėms neturinčių, neturintiems vaikams ir bandymams atkreipti jų padėti dėmesį. Taip pat reikėtų skirti dėmesio e, tam faktui, kad, kad tokių vaikų skaičius auga. Apie tai jau buvo kalbėta. Noriu paminėti dar vieną situaciją, kuri keičiasi mums čia kalbantis. Tai yra Turkijos piliečių situacija kurie yra už Turkijos ribų ir kurie dažnai susiduria su grėsme, kad iš jų bus atimta pilietybė po to, kai praeisiais metais buvo, nepaliko bandymas įgyvendinti valstybės perversmą. Apie 130 asmenų sulaukė raginimo grįžti į Turkiją per keletą mėnesių, jei ne, e, vyriausybė yra pareiškusi, kad atims iš jų pilietybę. Taip pat E, sulaukime pranešimo apie tai, kad Turkijos piliečiai gyventis užsienyje negali naudotis konsulinėmis paslaugomis. E, sulaukėme informacijos apie 800 tokių atvejų, 600 iš jų atvejai, kuomet asmenims, ne, kuomet ne, e, naujai gimėsiems Turkijos piliečių vaikams nebuvo išduoti pasai arba tapatybė, nebuvo registruotas jų gimimas. ES turėtų labai rimtai atkreipti dėmesį visus šiuos atvejus. Ačiū. Kadangi vis daugiau komiteto narių gali išvykti, tai prašau ir išvyksta prašau kalbėti ne ilgiau nei po 6-7 minutės. Dabar komisijos atstovė Margaret Tupsi koordinuoja vaiko teisės nuo 2011 lapkričio mėnesio ir atsakinga e, Teisingumo generalinėme e, direktorate už pagrindinės teisės. Ačiū, kad atvykote jums žodis. Ačiū pirmininkė, pamėginsiu kalbėti kuo trumpiau. Dėl Europos tarybos galiu pasakyti, kad gegužės 19 Europos taryboje buvo patvirtintas uh, Vaikų migrantų apsaugos veiksmų planas e, siekiant, e, kad 2018-2019 nebeliktų vaikų be pilietybės. Noriu paminėti vieną bylą, kurią Airija nagrinėjo imigracijos taryba dėl vieno nelydimo vaiko, kurio byla buvo šešis mėnesius svarstoma prieš 12 mėnesių po jo atvykimo į Airiją. Turime, kad egzistuoja nuostatas dėl vaikų be pilietybės arba dėl pilietybės nesutikimo vaikams, kurie yra gimę Airijoje, tačiau nėra tinkamų teisės aktų dėl atvykusių be pilietybės vaikų. Uh, Tai šis, e, ši byla susilaukė didelio dėmesio. Aš noriu kreipti dėmesį į Romų vaikų teisės ir pilietybės neturėjimas. Mus dar vienas, e, viena tema, kuri mūsų įdomiau nagrinėjama. Ir e, mūsų tyrimai prieps ne tik valstybės narės, tačiau ir narystės siekiančias valstybės. Šiuo metu 12 dieną komisija paskelbė komunikatą. Mes e, stengiamės atkreipti dėmesį į pilietybės neturėjimo klausimus e, tame komunikate ir problemas. E, lapkričio mėnesį vaikų teisų forume, kuriame buvo svarstamos pilietybės neturėjimo klausimas vaikų, taip pat buvo svarstamos praktinės priemonės, pavyzdžiui, sklandus sklandžios vaikų identifikavimo registravimo procedūros mums reikalinga visoje Europos Sąjungoje patvirtinti vienodą informacinę sistemą, pagal kurią būtų galima patikrinti e, e, tinkamai e, suregistruotų vaikų tapatybės visoje Europos Sąjungoje. Taigi, vaikai neturintis pilietybės, jau buvo minėta, patiria nemažai diskriminacijos lyties pagrindų, į tai atkreipiame dėmesį. Kalbant apie tinkamą prieimimą ES, pabrėžiame būtinybę užtikrinti teisę į švietimą, mokslą, sveikatos priežiūros paslaugas Taip pat e, kreipiame dėmesį į statuso nustatymo procedūras, pirmiausiai teisinio statuso e, nustatymo procedūrams turėtų būti teikiama pirmenybė e, globos nelydimų nepilnamečių klausimas taip pat turėtų būti sprendžiamas ir pateikiami atitinkami pasiūlymai dėl teisės aktų Europos Sąjungos lygių rengiami. Kalbant apie ilgalaikius sprendimus, tvarius sprendimus, mes raginame valstybės narės vaikams, kurie nėra arba negali būti gražinami e, dėl to, kad gyveno valstybė narė per tam tikrą laiką užtikrinti greitas procedūras susijusios su jų teisinio statuso nustatymu ir e, pilietybės neturėjimo statuso nustatymų. Tikimės, e, kad bus parinkti tinkami pasiūlymai, kuriais bus sprendžiami pilietybės neturinčių vaikų e, klausimai ir su jais susijusios problemos. Taip pat nelydimų nepilnamečių problemos, e, nelydimų nepilnamečių, kuriais rūpinasi valstybė. E, būtina pakankamai greitai ir pastelkus integruotą požiūrį spręsti nelydimų nepilnamečių problemas susijusias su jų pilietybė arba pilietybės nesuteikimo aplinkybėmis. Į visą savo bibliografiją mes įtraukėme atitinkamas skyrius e, susijusius su pilietybės neturėjimu. Kalbant apie keitimas informaciją, imamasi veiksmų tam, kad būtų labiau atkreiptas dėmesys į pilietybės neturinčius vaikus. Tikimės greitų laikų pamatyti rezultatą. Pirmininkas dabar pereikime kadangi yra bendras posėdis, jungtinis posėdis kartu su peticijų komitetu, Krishna iš 2017-2026 peticijų pateikė ir jis kalbės tiek kaip peticijos autoris e, teikėjas, tiek e, kaip e, vyriausybės organizacijos dirbančios pilietybės neturinčių asmenų klausimais atstovas. Nevyriausybinė nevyriausybinė organizacija ragina prisijungti valstybės narės Europos Sąjungos prie svarbių tarptautinių konvencijų tam, kad būtų užtikrinti atitinkami saugikliai įtraukti į valstybės narių teisyną, e, siekiant išspręsti plėtybės neturinčių vaikų problemas. Nežinau, kodėl aš čia visą tai pasakoju, jūs turėtumėte tai papasakoti. Dabar jums penkios minutės. Ta pasakyti, aš visus raginu savo ruoštų kalbėti trumpiau. Ir jūs mums dar parodysite vaizdo medžiagą. Prašau, Krisa, ačiū pirmininkė. Aš e, norėjau e, atsisakyti savo prezentacijos, e, galbūt siekiant su taip praeitį laiką, tai aš noriu pasakyti, kad aš atstovauju ne tik savo organizacijai, kurios nariai yra 110 narių iš 40 šalių. Mes pasirašėme peticiją, kurioje raginama, e, raginamas valstybių ir vyriausybės imtis veiksmų e, siekiant spręsti pilietybės neturinčių vaikų problemas, e, nes šiuo metu šis klausimas sulaukia vis platesnio atgarsio visuomenėje ir tarp mūsų elektorato. Aš nežinau, Ar jūs, ar mes dabar teisingai pasirinkome, tačiau norėčiau pristatyti tris priežastis, dėl kurių <clears throat> šią peticiją įteikėme. E, atliktas tyrimas parodo, kad daugiau nei pusė valstybių narių nesilaiko prievalių suteikdamos pilietybę jų teritorijoje gimusiems vaikams, todėl mes turime grįžti prie ištakų ir pirmiausiai paraginti valstybės narės pripažinti šią problemą. Šios dienos klausimai tikrai yra gera priemonė tam pasiekti. Taip pat reikia atitinkamų teisėjų, kurios permainų, pokyčių, e, siekiant apibrėžti daug aiškiau e, sąlygas siekiant gauti pilietybę vaikams reikia atitinkamos teisės aktus įgyvendinti taip pat reikia spręsti identifikavimo tapatybės nustatymo e, problemas ir klausimus tuo atveju, kuomet vaikai be pilietybės negali perduoti. Tai yra tėvai neturintys pilietybės negali e, perduoti ir suteikti savo pilietybės. Su vaikams aš dabar norėčiau pristatyti jums trumpą video medžiagą, interviu su vaikais, kuriuos mes apklausime atlikdami savo tyrimą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 So I think the uh, stories of Eric, Andrea, and Maria really showed the, dev- the devastating impact of growing up without a nationality, um, not only in. T- <clears throat> Taigi, uh, vaikams tokiu būdu, nesteikiant pilietybės, ne tik uh, neužtikrinamos pagrindinės teisės, tačiau taip pat ir užkertamas kelias atskleisti jų potencialą. 24 straipsnėje valstybės narės raginamos imtis priemonių tam, kad būtų apginti vaikų interesai. Dėl šios priežasties parlamento intergrupė vaikų teisų klausimais ir, ir organizavo Europos parlamente tris ankstesnius renginius vaikų teisų tema. Manau, kad tai yra labai įdomus būdas įtraukti vaikų problemas į ES institucijų darbo atvarkę, nes e, privalome tai užtikrinti vaikų labui, e, siekdami e, padėti spręsti pilietybės neturinčių vaikų problemas. Manau, kad tuo ir apsiribosiu tam, kad galėtų pasidėti diskusijų su dalyvaujančiais parlamento nariais. Ačiū mūsų ekspertams, pranešėjams. Dar daug kalbėta ir krisis laukia po šios dalies, taigi turime šiek tiek paskubėti. Pas Mamykinas noriu užduoti trumpą klausimą. Ačiū pirmininkė. Noriu paklausti apie Latvijos prezidento pareiškimą šiuo metu, gegužės mėnesį, kuriame e, teigiama, kad e, atėjo laikas suteikti pilietybę nepiliečių vaikams dabar gimusiems. Na, aš nesu taip optimistiškai nusiteikęs, nes klausimas, kaip šie geri ketinimai bus įgyveninti. Šiau dirbau žurnalistu, kiek pamenu, ketvirtasis Latvijos prezidentas jau tokį pareiškimą yra paskelbęs, tačiau 1995 metais Latvijoje buvo patvirtintas priimtas įstatymas dėl buvusių uh, E, Sovietų sąjungos piliečių statuso, e, neturinčių Latvijos ir kitų šalių pilietybės. Ir situacija yra tokia, kad Sovietų sąjunga žlugo e, prieš 25 metus ar seniau, tačiau buvusio SSRS piliečio statusas ir toliau egzistuoja. Europos Sąjungoje ir daugiau nei 6 tūkstančiai vaikų dabar gyvenčių Latvijoje turi tokį statusą. Mano klausimas, jūsų manimu, kokiu veiksmu Europos parlamentas galėtų imtis tam, kad naujai gimė nepiliečių Latvijoje vaikai e, gautų kitokį statusą. Pirmininkas, ačiū. Galbūt e, vienas iš pranešėjų galėtų iš karto sureaguoti šį klausimą iš tiesų e, galbūt tie veiksmai galės būti pristatyti mūsų e, apibendrinime diskusijos antropoje ir ponas Ždanota apie tai kalbėjo, kad šis klausimas sprendžiamas ir svarstamas iš tiesų labai ilgai. Ar jūs norėtumėte dabar sakyti šį klausimą, ar dabar steiksime žodį kitiems kalbėtojams, e, jūs palauksite? kol kiti du pranešėjai dar pakalbės. Aš puikiai suprantu, kad ketvirtadienį po pietų parlamento nariai turi spėti į lėktuvus ir traukinius, priešingų atveju turės čia būti iki rytojus, kaip man dažnai atsitinka. Pane Mamykinai, ar galime dabar steigti žodį kitiems kalbėtams ir po to galbūt visi galėsite apibendrinti diskusiją klausimų pabaigoje. Taigi suteiksiu žodį Melanikaną. Junktinių tautų uh, pabėgėlių reikalų komisaro biuro uh, skiriaus vadovė atsakinga už pilietybės, uh, pilietybės neturėjimo susijusius klausimus. Ačiū už galimybę šios dienos svarbiame posėdėje pasisakyti per jungtinį komitetą. Aš raštu pasižymėjau kai kurias svarbiausias nuostatas ir norėčiau dabar pateikti kai kurias konkrečias rekomendacijas Europos Sąjungai ir valstybėms narėms pirmiausiai. Manau, kad dauguma dalyvaujančių žino, kad 14 metais pabėgų reikalų komisaro biuras pradėjo įgyveninti labai svarbią kampaniją iki 24 metų susijusiu su pilietybės neturėjimo ir valstybės narės jau buvo paragintas imtis veiksmų, patvirtinus nemažai ataskaitų ir rezoliucijų su e, pilietybės neturėjimu susijusios e, sritise. <clears throat> Junktinės tautos aukšto lygio konferencija yra suorganizavusios e, pilietybės neturėjimo tema. Ir šio renginio metu tikrai buvo išgirdome raginimų imtis konkrečių veiksmų pasitelkus ES institucijas, e, paraginti ir kitus imtis kažko panašaus. Aš pakalbėsiu dabar apie kai kurias iššūkis ir spragas susijusias su pilietybės neturinčių asmenų e, identifikavimu. Pirmoji problema yra susijusi su pilietybės neturėjimo e, nustatymo procedūra. Čia vadovaujamas atitinkama tarptautinė konvencija ir Kiprui, Estijai, Maltai ir Lenkijai. E, Lenkija yra prie, šio prie šios konvencijos neprisijungus ir aš tikiuosi, kad iki 19 metų aukšto lygio renginio šios šalis prisijungs prie konvencijos 1954 e, metų pagal šią konvenciją būtina užtikrinti tam tikrus elgesio standartus su, su pilietybės neturinčiais asmenimis, tačiau e, nėra ten jokios prievalės konvencijoje nustatyti e, pilietybės neturėjimo procedūras e, arba apibrėžimo procedūras, todėl kelia nuostaba tai, kad tik saujelė šalių iki dabar yra nustačiusios pilietybės neturėjimo apibrėžimo procedūras. Ispanija, Italija, Junktinė karalystė ir Latvija yra atitinkama tvarka patvirtinusios. Tačiau reikėtų pilietybės neturėjimo nustatymo procedūras nustatyti visoje Europos Sąjungoje skiriant tam atitinkamus išteklius, kai kurie minėjo čia Junktinių tautų e, pabėgėlių reikalų komisaro biuro patvirtintą vadovą skirtą e, pilietybės neturėjimo nustatymo procedūrai. <clears throat> Ir tikiuosi, kad e, tas vadovas, tos gairės iš tiesų galėtų naudingos, siekiant uh, pažangos šios problemos sprendime. Vienas aspektas galbūt susilaukė per mažai dėmesio, e, galbūt dėl nepakankamos kritinės masės, tai yra e, kuomet e, prieglopščio siekiantiems asmenims yra taikoma atitinkama procedūra susijusi su pilietybės e, turėjimo ar neturėjimo nustatymu. Dažnai asmenys be pilietybės paprasčiausiai negali pasinaudoti atitinkamo prieglošio suteikimo procedūrą teikti prašymus. Taip pat valstybėse narėse e, registracijos sistemos smarkiai skiriasi, ypač asmenų kuriems e, yra pripažįstamas migranto statusas vienose šalise, reikalavimą pateikti tam tikrus dokumentinius įrodymus dėl savo pilietybės neturėjimo, tokių įrodymų tokie asmenys dažniausiai neturi ir kai kurios valstybės apskritai ne, neturi jokių asmenų be pilietybės registrų ar registravimo sistemų ir būtent e, šią įvairovę ir su jie susijusias problemas reikia spręsti. Šiandien matome, kad asmenų siekiančių prieglopščio skaičius, asmenų be pilietybės siekiančių prieglopščio skaičius padidėjo dešimt kartų. Ir e, todėl yra 14 valstybių narių, tie asmenys priskiriami nežinomos pilietybės kategorijai 2012 e, tų asmenų buvo 12 tūkstančių, 2016 20 tūkstančių ir todėl valstybės narės privalo ir būti suinteresuotas registruoti šios asmenys be pilietybės tam, kad žinotų, kas gyvena jų teritorijoje, kad būtų galima rinkti atitinkamus statistinius duomenis visoje ES. Dar vieną problemą pabaigai paminėsiu. Formatumo nepakanka, nepakanka visuomenės dėmesio. E, taip pat ir tam tikrų e, teisės saugos struktūrų, pasienio apsaugos struktūrų, pakankamai dėmesio trūksta e, teisinės pagalbos, vertimo paslaugų. Aš manau, kad Europos parlamentas ir kitos ES institucijos galėtų imtis veiksmų, kad šios problemos būtų sprendžiamas. Dar vieną dalyką norėjau paminėti, kalbant apie trūkumus, dėl anksčiau minėtų aspektų atsiranda tokios netinkamos koncepcijos susijusios su pilietybės neturėjimo nustatymo procedūromis. Pavyzdžiui, Prancūzijoje ES valstybėje narėje nuo 2010 metų prieglopščio prašytojų skaičius per metus didėja maždaug 200 e, procentų. E, <clears throat> ir e, vis tik tai reikia paminėti, kad šiame kontekste asmenų be pilietybės dalis lieka dažnai nepakitusi ir būtų galima juos tinkamai jų problemas administruoti. Nenoriu gilintis į tolesnės smulkmenas, tačiau noriu pasakyti, kad es galėtų e, labiau paraginti valstybės narės tinkamai įgyvendinti 61 e, metų konvencijos dėl asmenų be pilietybės skaičiaus sumažinimo nuostatas. Minėjau, kad devynios es valstybės narės šiuo metu dar prie konvencijos nėra prisijungusios ir e, šioje konvencijoje iš tiesų yra užfiksuoti tie patys e, tinkamiausi tarptautiniai standartai, kurių laikantis būtų galima įspręsti pilietybės neturėjimo problemą. Taigi manau, kad kalbant apie prevenciją, reikia užtikrinti du dalykus. Pirmiausia, visi turi prisijungti prie 61 metų konvencijos, tačiau taip pat visi privalo laikytis ir nustatytus saugiklių, juos įtvirtinti tam, kad pavyzdžiui pilietybės neturinčių tėvų vaikai gimė tam tikroje, tam tikroje šalies teritorijoje, turėtų automatiškai gauti pilietybę, tačiau dauguma valstybių šios nuostatos neįgyvendina ir nesilaiko. Pabaigai norėčiau keturias rekomendacijas pristatyti. Pirmiausiai, valstybės narės neprisijungusios prie pilietybės neturėjimo konvencijos turėtų būti paraginamas tą padaryti. Nuo 2012 metų ES paragino tą padaryti aukšto lygio konferenciją New York'e. E, tačiau po to nebuvo jokių viešų raginimų, taip pat prisijungti prie 54 konvencijos, <clears throat> taip pat valstybės narės neturinčios atitinkamų procedūrų, nustatyti pilietybės neturėjimo statusą turėtų tas procedūras patvirtinti. Trečias valstybės narės turi būti paragintas uh, e, imtis aktyvesnių veiksmų, identifikuojant asmenys be pilietybės, atitinkama sistema turėtų leisti identifikuoti pilietybės neturinčius e, asmenys pagal asmens pareiškimą prieglopščio ir migracijos tarnybos visą Europos Sąjungą turėtų gauti jų pareigūnai, darbuotojai. Turėtų jums būti suorganizuojami atitinkami mokymai pilietybės neturinčių asmenų tema ketvirtąjas institucijas, skaitant parlamentą, tarybą, komisiją, pirmininkaujančią šalį, privalo imtis aktyvių veiksmų tam, kad pagerintų asmenų neturinčių pilietybės problemų sprendimą tik ES, tačiau ir visame pasaulyje diplomatinės priemonės keitimasis teigiamą patirtimi tikrai E, padėtų įgyveninti Junktinių tautų pabėgėlių reikalų biuro, komisaro biuro kampaniją pasaulinė šią temą. Ačiū, ponė pirmininkė. Um, labai ačiū, labai naudinga informacija. Tomas Van iš paspagrindinių teisių agentūros vėlgi dėl laiko primenu, neturime jau ir daug parlamentarų likusių, tai gal sutilptumėte šešias minutės. Mhm, Priešingą atveju, man atrodo, na, iš klausytojų liksi tik aš, na, aišku, dar internetinė transliacija, bet aš, aš nieko prieš, bet tiesiog turim tai omenyje. Much, Chair, me... Labai ačiū pirmininkė už suteiktą žodį, gerbiami. Europos parlamento nariai, kolegos, bičiuliai, mm, pasistengsiu pateisinti jūsų lūkesčius, įsitirpti į neįmanomą šešias minutės, aš planavau dešimt, bet na, matysime. Uh, sutelksiu dėmesį į yes, pagrindinių teisų hartiją ir asmenų bei pilietybės apsaugą Europos Sąjunga, tai yra kaip hartija gali padėti apsaugoti asmenys bei pilietybės. Atsiprašau, kad mano pristatymas gal yra labai techninio pobūdžio. Visų pirma, hartijos pagrindinių teisų hartijos teisinis pobūdis, e, kaip žinote, Lisabono sutarčiai įsigalios, jie turi tokią pačią galę, kaip yra sutartis, tai yra pirminė teisė, taip pat ir individai gali pasinaudoti sutarties nuostomis prieš instituciją ir tai reiškia, kad jie turi tiesioginį poveikį. Galima kalbėti čia apie teisingumo teismo jurisdikciją. Vis daugiau yra jau bylų, precedentų teisė auga. Europos teisingumo teismo. Gal bus lengviau, jeigu visą skaidrę parodysim. Taip, kadangi tai yra pirminė teisė, visa antrinė ES teisė ir tarptautinė sudartis turi atitikti. Aišku, mm, šią hartiją kaip pirminė teisė ir aišku, tai turi poveikio visai teisė, kurioje ES ir jos interpretavimui. Kita skaidrė, norėčiau trumpai priminti Hartijos nuostatų taikymos rytį ir aiškinimą, kaip žinome, visą tai yra apibriešta. Europos, Sąjunga ir, Europos Sąjungos institucijom ir valstybėms narėms Hartija yra privaloma, kuomet jas įgyvendina jie ja, savo teritoriją ir ES teisės aktų srityje tai yra pakankamai plati apibrieštis pagal teisingumo teismo precedentų teisę taip pat. Taip pat. Ir dėl interpretavimo mm, teisės pagal hartiją turi būti interpretuojama taip pat ir pagal precedentų teisę, kiek yra apibrieštos teisės asmenų. Uh, Dabar dėl žmogaus teisų apsaugos lygio apsaugiklių hartė negali būti interpretuojama kaip ribojanti žmogaus teisų tiesės, kurios yra pripažįstamos kitose žmogaus teisų konvencijose. Kitą skaidrę praleisiu, dabar toliau. Kaip asmenys be pilietybės yra traktuojami pagal ES teisės teisinės nuostatas, kas yra. Tai apibrėžimas yra toks pat kaip ir 54 metų New Yorko konvencijoje nors tai yra mm, tai toks šaltinis poveikis, netiesiogis, toks sporadiškas, bet bendrai vertinant na, asmenų be Mm, pilietybės apsauga vis tik tai susilaukia tam tikro dėmesio, yra socialinės apsaugos, pažiūrėjau, sistemos derinamos tarp Europos Sąjungoje ir, ir, ir čia, sakykime, asmenys be pilietybės irgi yra įtraukti, turi vienodas teises, arba, pažiūrėjau, kelionės po, Euro, po Europos Sąjungoje, jos viduje irgi yra be, be vizės, jos, e, tokie asmenys be pilietybės gali keliauti be vizų reikalavimo. Toliau yra ir tam tikra teisingumo teismo jurisprudencija dėl asmenų be pilietybės apsaugos, ne prevencijos, bet apsaugos, ypač migracinėme kontekste. Pavyzdžiui, yra mm, ir bylos dėl buvusių libaniečių, palestiniečių, asmenų be pilietybės, šiuo, e, tapusių asmenėmis be pilietybės, keliavusių į Vokietiją ir po to dėl to, kokios nuostatos jiems buvo pritaikytos. Uh, po Lisabonos, kaip jau kitų kalbėtojų buvo paminėta, mes turime dar ir mm, ES veikimo sutarties atitinkamą straipsnį, kad asmenys be pilietybės turi būti traktuojami kaip trečiųjų šalių piliečiai mm, prieglopšio migracijos išorės sienų kontrolės kontekste. Toliau kita skaidrė kai, kaip, kaip Hartė galėtų garantuoti konkrečią asmeninę apsaugą uh, kalbant apie tam tikras teises, aišku, to, to, tokios teisės yra mm, taikomos visiems, nežiūrint to, kokia yra pilietybė, ar, ar nėra tos pilietybės, tai yra tokios teisės kaip žmogiškas orumas, teisė į gyvybę, teisė į mm, fizinį integralumą, teisė į laisvę, į šeimos gyvenimą, nediskriminavimą, teisų gynimo priemonės. Ir aišku, tuomet ir asmenys be pilietybės turi turėti galimybę naudotis bent jau minimaliomis teisėmis, kurios yra numatytos hartijoje. Štai čia yra išvardytos visos tos teisės kurios yra aktualios asmenys be pilietybės. E, trumpai aš gal tik akcentuočiau tris, gal greičiau dvi, kurios yra įtin svarbios. Tai yra teisė į uh, laisvę ir saugumą, kas yra labai aktualu, kai eina kalba apie asmenų be pilietybės sulaikymą. Ir toliau nediskriminavimas, vienodas trakma, traktavimas ir uh, e, uh, teisų gynimo uh, teisinės priemonės. Jeigu laikas leis, aš dar ir apie tai pakalbėsiu. Dabar teisė nebūti diskriminuojamam pagal Hartiją, taip pat ir asmenys be pilietybėms čia yra paminėtas 2015 m. gruodžio mm, valstybių narių vadovus tarybos sprendimo padariniai mm, dėl diskriminavimo mažnymo, dėl nediskriminavimo. Iš tikrųjų, Hartijos matyta teisė į nediskriminavimą yra sudėtinga. Pirmoje pastraipoje yra kalbama apie nebaigtinį sąrašą diskriminavimo pagrindų. Kadangi tai nebaigtinis sąrašas, tai reiškia, kad eina kalba apie diskriminavimą be, bet kokiu pagrindu. Tai reiškia, kad tai gal, galbūt gal būtų galima taikyti ir asmenims be mm, pilietybės, kaip ir visiems kitiems. Uh, es piliečiams, ar trečių šalių piliečiams santykiui tarp jų. Antra pastraipa kalba apie pilietybę, kaip apie e, sava, kaip, kaip aiškiai nurodyta e, atskira priežastį diskriminavimo, ko dar netaiko Teisingumo teismas trečių šalių piliečių kontekste, tame tarp ir asmenų be pilietybės kontekste, tai kol kas tai yra galima interpretacija, bet kol kas mes neturime precedentų teisės. Tačiau kadangi mm, hartijos interpretavimas turi atitikti mm, arba žmogaus teisų teismo precedentų teisę ir hartija yra įtvirtinta, e, tai reiškia, kad Strabūro teismo precedentų teisėje e, yra mm, apibrėžiama ir pilietybė, diskriminavimo pagrindas, taigi tai gali būti toks kabliukas ateičiai. Na ir galiausiai reikia paminėti Europos piliečių iniciatyvą, tai vadinama mažumų apsaugos paketą. Šios iniciatyvos autoriai siūlo keisti dabar galiojančius es teisės, antrinės teisės aktus, kad būtų garantuotas vienodas traktavimas tiek es piliečių, tiek asmenų be pilietybės. Dabar kol kas yra renkami parašai, bet mm, jeigu, vyktų, jeigu būtų gerai. Jeigu sėkmingai būtų suimti parašai, tai greičiausiai tektų komisijai nagrinėti šį klausimą. Na ir pabaigai, kaip Hartija galėtų apsaugoti asmenys be pilietybės nuo uh, su, uh, neteisėto sulaikymo. Aš čia dabar pakalbėsiu konkrečiai apie direktyvą, kad, kur pasakyta, kad um, dėl graži, konkrečiai gražinimo direktyva, kad sulaikimas m, mm, turi būti nutrauktas, kuomet yra uh, pagri, pagristai numatoma tikimybė, kad uh, išsiuntimas nebebus aktualus valstybės narės netgi privalo paleisti asmenį, jeigu net nėra um, patvirtintų dokumentų, bet jeigu yra um, mm, tokia mm, įmanoma įtikimybė, kad nebebus pagrindo išsiųsti asmenį, tai turi praleisti tokius asmenys valstybės narės. Iš tikrųjų, mm, ta teisė į laisvę yra aiškiai interpretuojama čia. Na ir dabar praleisiu dar vieną skaidrinę, nes neturiu laiko tam. Uh, dėl teisinių, e, e, dėl teisų gynimo teisminių priemonių. Dabar aš dar norėčiau paminėti dar kas aktualu asmenims dėl pilietybės, asmen, praeitie mes esame aptarę ir gražinimo procedūras, ir e, sulaikymo procedūras, ir taikytas tokį gražinimo atvejais ir yra taip pat net ir atitinkamas skyrius dėl e, situacijos, kuomet yra asmenys dvipilietybės vengimo. Turime, aišku, yra ir, ir, ir mūsų agentūros darbas labai aktyvus ir kažkosiuose taškuose mes dirbame, pavyzdžiui, su tais, kas atvyksta iš Kuveito į Graikų salas. Kas naujo, tai būtų, kai teisė agentūros ataskaita dėl uh, imigrantų vaikų dė, sulaikymo atitinkamai tiek de jure, tiek de facto, kas vyksta. Ir paskutinė tokia pastaba, nes tengiamės asmenų pilietybės statusą integruoti taip pat ir į Šengeno įvertinimo misijas, kuomet stengiamės išsiaiškinti, kiek tokie asmenys yra sulaikomi, taip pat ir sientai su pagrysta tikimybė, kad jie bus išsiusti buvo, vertinant tokią situaciją, kiek yra sulaikytos minų be pilietybės, čia galbūt tikrai kabliukas galėtų būti ateičiai. Sprendžiančios klausimus, tai gal tie, kadangi laikas labai spaudžia, aš mielai atsakysiu jūsų klausimus. Ačiū. Ir dabar paskutinis kalbėtojas, prieš suteikiant galimybę nariams apibendrinti ir žodį klausimus. Vėl ponas Krisneš kalbės. Iš, ir Jis kalbės apie savavališko sulaikymo atvejus ir kalbės kaip Europos pilietybės tinklo atstovas. Ačiū, pirmininkė Tomašai. Gerai, kad tavo pasisakymas toks, buvo toks techninis, mano pasakymas kitokio pobūdžio ir noriu visų pirma šiek tiek papasakoti apie save. Pradėjau domėtis be pilietybė 2010-aisiais, rengiau studiją Junktinėje karalystėje ir padėjau Junktinė karalystė patvirtinti e, bibliotybės patvirtinimo procedūrą. Susitakiau 2011-aisiais, nuo to laiko mano gyvenimas nutiko daug dalykų. 2010-aisiais man gimė sunus, kuomet buvo gyvendinama pilietybės neturintiems vaikams skirta kampanija. 2012-aisiais aš e, su Laura įkūriau e, ENS organizacija ir turėjau galimybę stebėti, kaip ta organizacija išsiplėtė, dabar turi narių 40 šalių. Nuo 2010-ųjų lankiausi labai įdomiose šalyse, susitikau su, su nepaprastai žmonėmis. E, taip, žiūrėjau daug prastų laidų, išgeriau daug prasto vyno, e, priešinausi savo šalies apsisprendimui iš, išstoti iš ES pasarie, pa, ap, prisiminkite savo pastaruosius septynis metus ir kas nutiko, nes septyneri metai yra tikrai labai ilgas laikas. Pabandykite ištrinti septynis gyvenimo metus iš savo atminties ir pakeisti juos e, bejėgiškumu, e, nusivylimu, e, apatija, Pagalvokite apie viską, ko jūs nebūtume galėję nuveikti, su kuo nebūtume galėję susitikti. Pavyzdžiui, Antonas septynerius metus yra suimtas Bulgarijoje, nes jis neturi pilietybės ir Bulgarijoje ne, nenumatyta pilietybės neturinčių asmenų apsauga. Krisai, gal galėtum biš truputėlį su, sulėtinti, nes vertėjai nespėja tavęs versti. Septyneri metai yra tikrai ilgas laikas. E, to, tokių žmonių kaip Antonas istorija kartojasi daugelį Europos šalių. E, Jūs sutikome nemažai, rengdami savo praneš, apžvalgą, taip pat gyvendindami kampaniją. Norėčiau papasakoti, kodėl pilietybės neturintiems asmenėms iškyla ypatinga grėsmė būti savavališkai sulaikytiems. Uh, Čia François Krepo, jungtinių tautų e, ypatingai galiotinio žmogaus, e, migrantų žmogaus teisų klausimais pasisakymas. E, pilietybės neturinčių asmenų sulaikimas yra viena iš nebilių mūsų pasaulio tragedijų, nes jį vyksta už uždarų durų, nematant žiniasklaidą, bet tai atneša netitaisomos e, žalos žmonėms dėl e, valios stygiaus tūkstančiai žmonių kasmet susiduria su tokia situacija. Būtent todėl 2015-aisiais mano organizacija pradėjo gyventinti trijų metų projektą, siekdama spręsti e, šališko klaus, savališko samimo klausimą, e, savališko be pilietybės, asmenų, be pilietybės neturinčių asmenų samimo klausimą. Mes pasitelkėme bendrą metodologiją, e, taip pat kalbėjomės su organizacijų atstovais bei pačiais pilietybės neturinčiais suimtais asmenimis. Praėjusį mėnesį pradėjome renkti e, renginius regioninių lygmenių. Budapešte įvyko e, konferencija, kurioje dalyvavo daugybė Europos atstovų, šalių atstovų. Nürnberge taip pat pristatyta mūsų kampanija. Parlamentas, parlamentą toje konferencijoje atstovavo Jean Lambert, parlamento narė, kuri kalbėjo apie tai, kaip kai kurios klausimus galima spręsti pasitelkus ES e teisės aktus dėl migracijos. Faridas pristatė padėtį, su kuria puikiai pažįstami vaikai, vyrai ir moteris, su kuriais e, susitikome. Uh, E, laukimas yra pati blogiausia sulaikymo dalis. Nieko nekontroliuoji, tik sėdi ir, ir lauki. Vis labiau suimami migruojantis asmenys, taip pat ir pilietybės neturtis asmenys, tai pasibima visame pasaulyje. E, o pilietybės neturintis asmenys ne, neturi šalies, į kurią jie galėtų sugrįžti. Todėl jų sulaikimas dažnai būna ilgesnis. Savo e, apžvalgoje kalbame apie tai, kad valstybės nesugeba identifikuoti pilietybės neturinčių asmenų ir siūlome alternatyvas e, suėmimui. Žmonės be pilietybės yra baudžiami, nes jie neturi šalies, į kurią galėtų sugrįžti. Melani ką tik puikiai apibendrino. Didžioji dauguma ES valstybių neturi procedūrų, kurių pagrindų būtų galima įteisinti asmenis e, gyvenančius kažkur paribyje. Tai žmonės, kurie neturi te, apibrašto teisinio statuso, negalintis dirbti, neturintis teisų. Jie, jų uh, situacija tai uh, apie, reiškia, kad jų išnaudojimo grėsmė visada yra didesnė. Ir kad, jie, kad bepridėtume jiems išsiveršti iš šio užburto rato, reikia nedelsiant įstatyminių reformų. Mūsų pranešime dėl uh, pokyčių darbo tvarkės pateiktos kelios rekomendacijos, kaip to pasiekti, kad geriau apsaugotume pilietybės neturinčius asmenys nuo savavališko suėmimo. Visų pirma, atsakingos institucijos privalo įgyve, pasiūlyti e, alternatyvas suėmimui. Bulgarija ir Malta, pavyzdžiui, automatiškai suima tokį asmenį neatsižvelgdamos į tai, ar tas asmo gali būti kur nors sugražintas, nesvarsto alternatyvų suėmimui. Tai ir paaiškina Antono situacija, apie kurį kalbėjau, jis septynerius metus yra įkalinime. Ta situacija kartuosi daug kur Europoje. Mm. Toliau visos valstybės turėtų patvirtinti statuso uh, identifikavimo procesą, statuso nustatymo procedūras, kaip sakėme. Tačiau be tų procedūrų uh, valstybės ir taip turėtų gebėti išsiaiškinti, kokie asmenys e, esantys jų teritorijoje e, atitinka 51 metų konvencijos apibriežti ir užtikrinti jų apsaugą. 2015 Europos tarybos išvadose yra pateiktos gairės ir kryptis, kaip valstybės narės turėtų plėtoti atpažinimo procedūras, pasitel, galima pasitelkti šioje srityje veikiančias platformas. Tačiau, nežiūrinti tai, kad nėra reikalingų procedūrų, imigracijos pareigūnai pri, privalo, jiems yra numatyta prievalė tokius asmenis uh, atpažinti. Kita rekomendacija. Su, sulaikimas neturėtų būti savavališkas. Kiekvienu atveju reikėtų konkrečiai vertinti kiekvieną situaciją, tačiau daugelie šalių taip nėra. Ketvirta rekomendacija - būtina skatinti asmenų integraciją į šalies bendruomenę, numatant teisėtus e, e, kelius, įteisinimo kelius, nes tie žmonės ne dėl savo kalties negali niekur išvykti ir negali kurti savo gyvenimo. E, daugybė vyrų ir daugybė žmonių yra įstrigę šioje situacijoje. Kristofas iš Bulgarijos mums papasakojo štai, ką aš čia esu jau 24 metus, o ne 24 valandas. Suėmimas imigracijos metu buvo pats gedingiausias mano gyvenimo etapas nėra tikslių duomenų, todėl, nega, todėl negalima išsiaiškinti, ar valstybės įgyvendina įsipareigojimus pilietybės neturinčios menų atžvilgių. Reikia apibendrintų statistinių duomenų. Kai kuriuos iš išvardintų veiksmų turėtų gyvendinti valstybių narių institucijos, bet ir Europos parlamentas galėtų imtis veiksmų. Pavyzdžiui, nesenoje direktyvoje dėl prieglapšio procedūrų yra kalbama apie pilietybės neturinčius asmenys. Parlamentas galėtų pareikalauti, kad e, pakeitus kai kuriuos Europos teisės aktus valstybės būtų įpareigotos registruoti visus asmenys gyvenančius jų teritorijoje, bei kas du metus teikti ataskaitas apie tai ir, ir gerinti pilietybės neturinčių asmenų situaciją bandant e, apibendrinti šias visas priemonės, noriu tikėti, kad veiksmų planas, kurį minėjo Klodas, e, kurį svarsto Libė komitetas, bus patvirtintas ir kad bus priimta rezoliucija dėl pilietybės neturinčių asmenų. Noriu, užbaigdamas papasakoti romano istoriją, kur, apie kurį kalbame savo e, apžvalgoje 2014 romanas tapo tapo asmenimi be, be pilietybės, nes ne, negalėjo perimti pilietybės iš savo tėvo iš buvusios Jugoslavijos ar mamos iš buvusios Sovietų sąjungos. Jis niekada neįgijo tapatybės dokumentų ir atsidūrė Slovakijoje e, dešimtajame dešimtmetyje. Bet jis negalėjo gauti pabėgėlio statuso, nes Slovakijoje nėra E, statuso e, identifikavimo procedūrų. Jis atsidūrė gatvėje. Jo nepavyko deportuoti, nežiūrint keletą bandymų. 25 kartus buvo suimtas, ilgą laiką buvo įkalintas ir per 25 metus gyvenimo Slovakijoje jis niekada neįgyjo teisinio statuso, negalėjo susituokti su savo drauge. 2015-aisiais Romanas mirė, apleistas vienas ne, ir kadangi jis neturėjo pilietybės, teisinio statuso, buvo sunku jį palaidoti. Supūtinat. Todėl noriu dar kartą pak, pak, pakartoti raginimą daryti viską, kad to, tokios istorijos kaip romano nepasikartotų. Uh, ir įsipareigoti imtis veiksmų. Ačiū. Thank you very much indeed, Chris. That was an excellent contribution. Before I um, uh, hand to the, to the... Prieš suteikdamas uh, žodį ir padėkodamas dar prieš tai mūsų trims parlamento nariams, noriu uh, ir žinau, kad ponė Vykstrom taip pat norėtų atkreipti dėmesį į tai. Jūs esate ekspertai uh, asmenų be pilietybės klausimais. Vidaus reikalų ir teisingumo, pilieš teisų laisvių srityje, prieglaušų sustikimo srityje, tai yra tikrai beprecedentinis įvykis. Tas skaičius klausimų, kur, kuriuos mes rengiame, yra beprecedentinis. nesvarbu e, dalyvių, kiek dalyvauja tokiuose renginiuose, svarbu organizuoti juos ir svarbu imtis e, tolesnių veiksmų. Sprendžiant šias problemas, e, aš taip pat esu vienos nevyriausybinės organizacijos dirbančios vaikų be pilietybės problemų sprendimo srityje, taigi turime visi imtis veiksmų. Noriu padėkoti Krisui, noriu padėkoti taip pat e, Europos asmenų be pilietybės tinklui ir už e, jų pristatytas mintis ir už tai, kad rado laiko, kad galėtų su mumis sustikti. Taigi dabar e, suteiksiu žodį trims komiteto nariams. Andrew galbūt pirmasis, ne, Fons Mamikins pirmasis. Ačiū pirmiausia Kryšui Nešui už puikią iniciatyvą. Peticijų komitete yra ir daugiau iniciatyvų susijusių su asmenimis be pilietybės. Daugiau nei 20 tūkstančių žmonių Latvija ir Estija pasirašė atitinkamą peticiją, siekiant, kad asmenims be pilietybės būtų suteikta teisė balsuoti per Europos parlamento rinkimus. Aš noriu paklausti, ar Europos parlamentas turėtų tokią iniciatyvą palaikyti. Pone Ždanoka, jeigu neturite ką pasakyti arba nenorite, tai neprivalote, tačiau galite. Prašau. Galbūt e, norėčiau pateikti pasiūlymą, o ne klausimą užduoti, kalbant apie šio klausimo įvertinimą. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems e, kalbėjusiems antroje dalyje mūsų klausimų. Ir Krisui Nešui ypatingai dėkoju. Mėgiau pranešimą pagrindinių teisų agentūros tema ir naudojosi jūsų tyrimu taip pat, tačiau vis dar išlieka problemų susijusių su 51-ojo hartijos nuostato, hartijos taipsnio nuostatų taikymu. Turbūt apie tai žinote ir e, šios straipsnio nuostatų e, taikymas smarkiai apriboja mūsų veiksmų laisvę. Aš peticijų komitete, nes komisijos atstovai nuolat atvyksta ir sako, kad e, tinkami klausimai nėra priskiriami ES įgaliojimų sryčiai, tai yra išskirtinė valstybių narių įgaliojimų sritis ir todėl mes negalime remtis 51 hartijos straipsnių. Būtent dėl šios priežasties neseniai paskelbta parengtąją ataskaitą dėl ES tikslių pranešime Ferhofstato susijusiu su Brexitu buvo siūloma atsisakyti 51 straipsnio, ypač dėl to, kad vienas iš šio straipsnio autorių ir inicijatorių buvo e, Britas. Todėl aš siūlau lybę komitetui, kadangi posėdis yra bendras su peticijų komitetu užsimoti plačiau ir parengti pranešimą savo iniciatyvą tam, kad e, rengiant pranešimą dėl ES pilietybės kasmetinį būtų galima atsižvelgti ir į šią peticiją, nes e, prašyme e, minima labai nedaug problemų, pavyzdžiui, susijusių su e, sienos skirtimo problemais arba e, su taktiniu iš skirtingų šalių patiriamus patiriamos problemams. Gal reikėtų įtraukti ir pilietybės neturėjimo klausimą, nesuteikimo ypač vaikams klausimą ir pamėginti šią problemą išspręsti pasitelkus sustiprintas konkretesnius pasiūlymus dėl ES pilietybės, pasinaudojant, parengčios pasiūlymus, nu, taip pat pasinaudojant ir puikių šioje salėje esančių ekspertų, kurių šiandien išklausėme paslaugomis. Ir e, rimčiau stumti į priekį ES pilietybės suteikimo klausimą, ponė. Viržienė atrodo, kad nori kalbėti, tačiau aš noriu ją padėkoti už tai, kad liko salėje iki klausimo pabaigos. Tai yra labai svarbu, noriu jai pasakyti ačiū. Kuris dabar iš mūsų ekspertų norėtų sureaguoti į šias pastabas, nes apibendrinimuose išvadose Aš norėčiau dar pasakyti keletą žodžių. Krisui žodis parašiau. E, noriu atsakyti pirmąjį klausimą, e, pateikdamas savo asmenį vertinimą, į kurį dažniausiai niekas neatsižvelgia. Aš tik manau, kad e, Šis klausimas parodo, kad peticijos iš tiesų yra svarbios, kuomet pradėjome rinkti parašus e, po šią peticiją. Daugelis teigia, kad vis tiek niekas tas peticijas neatsižvelgia, tačiau dabar matome, kad štai galima perkelti diskusijas e, dėl asmenų be pilietybės, taip pat ir į Europos parlamento patalpas. Katėm šiau kalbėjo apie tai, kad pagal tartautinį teisę žmonės yra arba piliečiai, arba neturintis pilietybės ir būtų labai e, pavojinga, jeigu ES pradėtų laikytis e, kitokios pozicijos, kurią bando jai primesti dėl politinių priežasčių kai kurios valstybės narės. Tačiau noriu taip pat pasakyti, kad e, sprendžiant atskirus klausimus ir atskirus atvejus, taip pat yra galim, galimybių judėti į priekį. Nu, pavyzdžiui, e, veiksmingiau padedant vaikams neturintiems pilietybės, Klot Morais e, kalbėjo apie galimybės imtis veiksmų siekiant pažangos ir manau, kad čia pirmiausiai reikėtų mums pasitelkti tą visą apriepinti požiūrį, apie kurį buvo kalbama diskusijoje. Manau, kad ponas Ždanoka turėjo omenyje tai, kad lygio komitetas iš tiesų per atimiausių 10-20 metų tikrai galės dirbti pasiritovės rankojas ES pilietybės klausimais. Pritaminėjau, kad kiekvienas kalbėtojas atstovauja skirtingoms organizacijoms. Tai noriu pasakyti, kad ponios Vikstramio nėra, tačiau peticijų komiteto veikla yra labai naudinga, nes šis komitetas uh, nuolat patvirtina savo svarbą. Sprendžiant e, mūsų klausimų metu šiandien svarstytas problemas ir tikrai noriu padėkoti e, komiteto nariams už tai, nes e, kai kurie kolegos minėjo su breksitu, kitais aspektais susijusius klausimus. Aš nesu peticijų komiteto veiklos ekspertas, tačiau tikrai nemažai mūsų komiteto narių, taip pat dalyvauja ir peticijų komiteto veikloje, tik noriu padėkoti Cecilijai ir kitiems peticijų komiteto kolegoms uh, už uh, tą galimybę pasinaudoti peticijomis kaip priemonė spręsti problemą. Kalbant apie lygio komitetą, kai svarstėme įvairius klausimus, uh, tai tas apmatas, tas dokumentas, apie kurį buvo kalbama, galėtų būti pasinaudota, pasinaudota juo e, sprendžiant konkrečias teisinės problemas. Krisas minėjo strategiją Todėl jie rengia būtent atsižvelgti į skirtingų organizacijų patirtį įvairių e, tinklų, asmenų be pilietybės, jungtinių tautų pabėgėlių reikalų komisaro biuro komisijos. Mums e, reikia rasti savo nišą parlamentui šiame teisėkuros procese. Siūlau kad mūsų koordinatoriai kartu su ponė Vikstram, kuri taip pat yra patyrusi lygio komiteto narė, parengtų pilietybės neturėjimo identifikavimo strategiją. Sužvelgiant į skirų asmenų patirtį sekretariato atstovai mane jau kreivai pradėjo žiūrėti, tačiau e, manau, kad mes esame pasirinkę, pasirinkę tokį visopriepinti požiūrį migraciją, tai galbūt galėtumėt panašų požiūrį pasirinkti ir, pasirinkti ir į vertindami klausimus susijusius su pilietybės neturinčiais asmenimis. Taigi mes, žinoma, Įrašymai posėdžio protokolo, visų mintis, taip pat posėdis buvo transliuojamas internetu, taigi dabar pamėginsime sugrupuoti tas mintis, e, e, šiandien išsakytas ir pasvarstyti apie tai, pamastyti apie tai, kaip e, parlamentas, lybė komitetas toliau galėtų įsitraukti į diskusijas ir šių problemų sprendimus. Ir e, žinoma, tą informaciją pristysime kolegams, tačiau norėčiau šį klausimą pirmiausia aptarti su koordinatoriais, patyrusiais komitetų nariais, dalyvausiais šios dienos renginyje. Daugiau tikrai nieko negaliu pasakyti, akivaizdu, kad šis klausimas susilaukė dėmesio ir e, daugiau mes nieko nenorime ir negalime pasakyti, ar ne taip, taip, kadangi Mums labai svarbu siekti pažangos, sprendžiant asmenų be pilietybės problemas. Ir užtikrinti, kad parlamentas neštų savo indėlį į šį darbą. Dar kartą noriu padėkoti visiems kalbėtams, ponui Našui, padėkoti už jo peticijas, už uh, atliktą darbą kolegoms, už iš peticijų komiteto dar paskutinis pastebėjimas. Yra problemų susijusių su pilietybės neturinčiais asmenimis. Taip pat e, pilietybės neturėjimas yra susijęs su kitomis problemomis, pavyzdžiui, vaikų problemas. Tai reiškia, kad mes e, didiname susidomėjimą šią temą tarp parlamento narių, galim jums pažadėti, kad mes ir toliau šias temas svarstysime. Aš pakankamai glaudžiai susipažinęs su šiais klausimais ir problemais. Pone Ždanoka man jau daug metų apie tai pasakojo. Ir tai yra tikrai specifinio pobūdžio klausimas. Galiausiai e, šis dokumentas, kuris yra mano rankose, patvirtina, kad e, žmonėms labai rūpi šie klausimai. Ir e, galbūt pilietybės neturėjimas, e, e, pilietybės neturėjimo koncepcija yra nelabai žinoma Europoje. Noriu padėkoti už tai, kad tą žinomumą dabar padidinote, dėkoju, kad dalyvavote, kad atvykote ir tikiuosi, kad artimiausiu metu kitų formatų galėsime šį klausimą dar kartą aptarti. Dar kartą dėkuoju visiems dalyvausiems mūsų klausimą. Pilietybės asmenų